Mm, norėčiau padėkoti tiems, kas atėjo laiku, taigi nedelsdami ir pradėsime, nes turime labai daug klausimų darbo tvarkėje. Taigi, jeigu jau esate pasiruošę, turime patvirtinti darbo tvarkę. Kolegos, žinome, kad 18 punktas darbo tvarkėje buvo atidėtas ir jeigu neprieštaraujate, patvirtiname pakeistą darbo tvarkę. Ir vėliau šiek tiek mes pasveikinsime e, mūsų komitete Latvijos ministrus. Tiesiog norėjau priminti, kad jie dalyvauja mūsų posėdėje, taigi sveikinu juos jau dabar, o oficialiai pasveikinsime vėliau, kai ateis tam laikas pagal darbo atvarkę. E, yra daug pirmininko pranešimų, ir kai kolegos jau susės, prašyčiau susėsti, norėčiau jos pradėti. Kaip įprasta, kalbinis režimas, e, vertimas į danų, graikų ir kroatų kalbas dėja nebus teikiamas ir atsiprašau, kad maltiečių taip pat vertimo nebus nuo e, pusės šešių, o rytoj nuo be penkiolikos šešios vakaro. Antra, kolegos, e, pakeistas e, lybė posėdžių kalendorius 2015 metams. Taip pat eilinis lybė posėdis vyks e, nuo 9 iki 12.30 ketvirtadienį sausio 27 dieną. Jeigu tam neprieštaraujate, pakeistas kalendorius taip pat yra tvirtinamas. Darbo tvarkė yra labai ilga ir turbūt suprasite, kad tai yra pirmas oficialus posėdis po Paryžiaus išpolių ir kadangi e, šiandieną šis e, punktas oficialiai nebuvo įtrauktas į darbo tvarkę, aš vis tiek norėčiau e, apžvelgti situaciją ir tai, kaip mes Libe komitete domėsimės e, įvairiais teisėkuros klausimais susijusiais šiais išpoliais ir mes, kaip Libė komiteto nariai, turėsime progą taip pat e, stebėti ir dalyvauti šių klausimų sprendime. Tai, taip pat jūs, kaip nariai, e, turėsite galimybę aptarti šios klausimus. Praėjusiame Libė posėdėje mes ap, trumpai aptarėme E, Paryžiaus išpolius ir, aišku, e, pirmiausia buvo rūpinamasi, kad e, būtų sulaikyti teroristai, taip pat buvo reiškiama užuojauta aukų šeimoms ir taip pat rūpinamasi žodžio laisvės klausimu. Taip pat reikėtų spręsti radikalizavimo klausimus. Pirmas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad uh, Paryžiuje vidaus reikalų ministrai susitiko į skubų posėdį sausio 11 dieną. Ten buvo svarstami vairiausi klausimai, tarp jų įstatymo viršenybės išsaugojimas ir gynimas, taip pat jungtinių tautų rezoliucijų 1377 ir 2178 įgyvendinimas, taip pat radikalizavimo, kova su radikalizavimu, ypač internete, taip pat kiti klausimai. Taip pat neteisėtų šaunamųjų ginklų tiekimas Europoje, e, taip pat e, stebėjimas, kaip ES piliečiai kerta ES išorės sienas, konstruktyvus požiūris e, į keleivių vardų įrašus, Ir taip pat e, vidaus ir išorės veiksmų koordinavimas, taip pat dalyvavimas globaliame mm, kovos su terorizmu forume, taip pat e, bendradarbiavimo su JAV ir Kanada stiprinimas. Taip pat e, buvo kalbama apie tai, kad sausio 29 dieną šie klausimai taip pat bus um, svarstomi vidaus. Uh, Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje Rygoje. Taigi Tai buvo pirmas klausimas, apie kurį norėjau pranešti. Antra. Visi šie klausimai, žinoma, yra aktualūs mūsų komitetui. Mes taip pat tiesiogiai dalyvausime ir teisėkuros darbę susijusiame su šią situaciją. Ir Praėjusią savaitę Strasbūrė aš išsamei apie tai kalbėjau su Libe koordinatoriais ir ta diskusija tęsis ir toliau su visais Libe komiteto nariai. Trečias dalykas. E, Pasarosiamis dienomis e, keli ES lyderiai prašė papildomų priemonių, kurių reikėtų imtis e, priimant naujus teisės aktus. Turbūt kalbu visų jūsų vardų, sakydamas, kad turėtume pasiūlyti E, atsargiau elgtis ir nepulti neapgalvotai kurti naujų priemonių, bet e, nuodugniai apgalvoti, kokie ir e, teisės aktai ir kaip bus tvirtinami. Mes taip pat turime būti atsargus, kalbėdami apie kovos su terorizmu ir kovos su radikalizacija gairias, Ir taip pat pirmiausia reikia išanalizuoti įvairiausias problemas ir trūkumus. Ir žinoma, dėlsti negalima, tačiau turime elgtis apgalvotai. Ketvirtasis pranešimas ir taryba ir komisija E, kuria gairias ir šio klausimu numatytas Europos vadovų tarybos posėdis vasario 12 dieną. Taip pat norėčiau mm, pakalbėti, pakalbėti apie tos renginius, kuriuose mes taip pat dalyvausime. Lybė gairės, kalbant apie e, būsimą veiklą ir posėdžius, yra štai toks. Praėjusį Pirmadienį, sausio 19, vyko užsienio reikalų taryba, kur buvo kalbama apie išorės dimenciją susijusią su kova su terorizmu. Operatyvinio bendradarbiavimo ir e, vidaus saugumo tarybos grupė Kozi susitiko vakar, sausio 20. Šiandien ministras, ministrai, Latvijos ministrai taip pat į jūs kreipsis netrukus. Ir Taip pat tai yra susijęs su komisaro Jūrovas ir Timermans e, klausimais, kurie vyks netrukus. Komisija savo pilna sudėtimi taip pat e, posėdžiaus šį rytą ir kalbės apie antiteroristinės priemonės. Sausio 27 dieną pakviečiau komisarą Vramopolos ir ES antiterorizmo koordinatorių. E, taip pat RAN tinklo atstovus, e, kurie papasakos mums apie deradikalizaciją. Sausio 28-ąją plenarinėje sesijoje kalbėsime apie kovą su terorizmu. Tai bus plenarinės diskusijos, tačiau daugelis iš jūsų turbūt tikrai dalyvausite šiuose diskusijose. Juos, e, šios diskusijas inicijavo frakcija. Sausio 29 vyks e, neformali TV ir taryba Rygoje, Ir ten taip pat bus kalbama apie kovą su terorizmu. Aš joje taip pat dalyvausiu, taip pat du šio komiteto pranešėjai taip pat dalyvaus. Vasario pradžioje Prancūzijos vidaus reikalų ministras Kazenev ketina taip pat susitikti su Libė koordinatoriais ir mes bandysime patvirtinti šį susitikimą ir jo datą. Vasario mėnesį Eurojustas Libė pristatys ataskaitą apie baudžiamą į teisingumą ir jo atsaką į kovą su terorizmu ir užsienio kovotojais. Vasario 12 dieną Europos vadovų taryba e, posėdžiaus ir aptarinės kovos su terorizmu klausimus. Joje dalyvaus mūsų pirmininkas Šulcas. Vasario 18 dieną vyks tarptautinis e, aukšto lygio susitikimas e, dėl kovos su smurtiniu ekstremizmu ir jam e, pirmininkaus prezidentas Obama. Kovo mėnesį Lybe vyks klausimai apie kovą su terorizmu ir kovo 12-13 dieną vyks dar viena TVR taryba. Birželio mėnesį vyks bendri klausimai tarp Lybe ir Sėdė komitetų apie solidarumo e, nuostatą, pagal kurį įsipareigojama vykdyti prevencinę veiklą kovojant su terorizmu. O kai dėl keliaivių vardų įrašo, vasario ketvirtą dieną pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai susitiks su nacionaliniais ekspertais ir aptar šį klausimą. Po to pranešėjas praneš rezultatus mums. Taigi toks mūsų darbo planas ir sekantis žingsnis, žinoma, yra mūsų komiteto posėdis sausio 27 dieną. Kolegos, aš čia nebandau jums kažką nurodinėti mm, apie tai, kas, kaip turi vykti mūsų darbas. Aš tiesiog noriu jums pranešti, kokios progos bus jums, kaip šio komiteto nariams, dalyvauti susijusiose diskusijose, kadangi šiuo klausimu lybė komitetas yra labai svarbus. Žinoma, jūs ir savo frakcijose aptarinėsite šį klausimą ir kaip individualus nariai taip pat turėsite pasisakyti, remdamiesi savo patirtimi. Ir dabar tai darote, aš tai suvokiu, tačiau mano pareiga yra užtikrinti, kad jūs aiškiai žinotumėte, kokie yra pagrindiniai Mm, renginiai, susitikimai ir kad galėtumėte atitinkamai ir išsamei aptarnėti šios klausimus tiek patys, tiek Libė komiteto kontekste. Taigi toks yra mūsų darbo planas, kuris mums leis diskutuoti ir taip pat mm, rengti teisės aktus. Kitas oficialus posėdis, žinoma, vyks sausio 27 dieną. Tai tiek pirmininko pranešimų. Neketinu dabar <clears throat> suteikti galimybės pasisakyti dėl mano pateiktos informacijos. Galbūt e, jūs galėtumėte aišku savo e, nuomonę dėl pasiūlytų datų, dėl pasiūlytų posėdžių išdėstyti raštu atsiūsdami elektroninio pašto žinutę, tai būtų tikrai naudinga. O atsižvelgianti tai, kad e, turime svarsyti daug klausimų ir pirmininko pranešimų buvo nemažai, norėčiau atidėti ketvirto klausimo svarstymą, tiksliau jo ketvirto klausimo pirmo papunkčio e, klausimą atidėti kitam posėdžiui, jeigu jūs sutiksite. O dabar <clears throat> mes kviečiame vidaus reikalų ministrą ir teisingumo ministrą iš Latvijos pasikei, e, pristatyti la, pirmininkaujančios Latvijos prioritetus teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Ir aišku, jie kalbės uh, tais klausimais, kurie mums rūpi. Leiskite pasveikinti vidaus reikalų ministrą Richardą Kozlovskį ir teisingumo ministrą Zintars Rašnaks, kuris atvyko į Bruselį pristatyti atitinkamuose ES institucijose e, savo pirmininkavimo prioritetus. Po jų pristatymo jūs turėsite galimybę užduoti klausimus. Pirmajame klausimų uždavimo etape pirmiausiai galės klausimus užduoti politinių frakcijų koordinatoriai, po to bus atsakoma jiems ir tada jau trečia, antras etapas prasidės klausimų, kiekvienam bus skiriama po dvi minutės. Pirmiausia, dabar suteiksiu žodį ministrui Kozlovskiui. Ne, pirmininkas atsiprašo, ponui Rasnačs pirmiausia bus suteiktas žodis. Bet e, prieš e, suteikdamas, perdodamas jums e, mikrofoną, turiu, noriu padėkoti jums už tą bendradarbiavimą, kuris vyko iki šiol su jumis. Ministrė, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, garbus Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man tikrai labai malonu šiandieną lankytis jūsų posėdėje ir kartu su jumis apsvarstyti pirmininkaujančios Latvijos prioritetus teisingumo srityje. Atsižvelgiant į ES lingvistinę įvairovę ir daugiakalbiškumą, aš dabar pasinaudosiu galimybę kalbėti savo gimtają latvių kalbą. Latvija pirmą kartą pirmininkauja ministrų taryboje ir tuo pačiu mūsų pirmininkavimo pusmetis sutampa su naujaja Europos komisijos ir Europos parlamento kadencija. Taigi darbas jau įsibėgėjo ir tikiu, kad e, tokia pradžia reiškia gerą ir vaisingą bendradarbiavimą. Mes, aišku, iš savo pusės tikimės vaisingai dirbti su lybe komitetu. Nebejotumai. Bendradarbiavimas priklausys ir nuo to, kiek veiksmingai mes galėsime spręsti problemas ir susiduroti su iššūkiais TVR srityje tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Barbariški teroristiniai išpoliai Prancūzijoje ir po to sakė įvykiai per pirmąją mūsų pirmininkavimo savaitę visiems mums ES primena dar kartą, kad terorizmas yra labai rimta grėsmė ir ji kelia pavojų ES ir Europos saugumui. Daugelis ES ir kitų valstybių mano, kad reikia imtis bendrų veiksmų. Mes tikrai privalome užtikrinti mūsų piliečių saugumą, apginti europinės vertybės, e, žmogaus taisas ir laisvą ir apginti pačią plačiają prasme. Ir norėčiau pažymėti, kad pirmininkaujantį Latviją ryštingai smerkia bet kokias radikalizavimo, terorizmo, neapykantos ir nepakantumo apraiškas. Mes turime visi bendradarbiauti kovodami su terorizmu ir kovodami su terorizmo visomis apraiškomis ES privalo nedelsiant imtis gerai suderintų veiksmų saugumo srityje. Tačiau mūsų veiksmai turi remtis griežta pagarbos pamatiniams laisvėms ir žmogaus teisėms principų. Tiek viešieji, tiek privatus interesai, tiek abipusis pasitikėjimas yra pagrindiniai elementai, kuriems teisingumos rytyje pirmininkaujantį Latviją ketina skirti pagrindinį dėmesį. Ir norėčiau pristatyti prioritetinius mūsų pirmininkavimo prioritetus. Pirmiausia, mes norime pasiekti asmens duomenų apsaugos srityje geros pažangos. Ir tai, manome, yra mūsų pirmasis prioritetas. Antra, mes prisidėsime prie ES finansinių interesų apsaugos. Ir trečias mūsų svarbiausias uždavinys - tai užtikrinti įtariamųjų teisės baudžiamojo proceso metu ir sutvarkyti baudžiamąjį procesą. Mes siekiame pasiekti pačios didžiausios pažangos, reformuojant, kaip jau minėjau, pirmiausia, asmens duomenų apsaugos sistemą. Mes galvojame, kad turi būti užtikrintas, kaip galima greičiau visą apimantis dialogas su Europos parlamentu. Kitą savaitę Rygoje vyks neformali TVR ministrų taryba ir tenai mes um, žiūrėsime, kaip suderinti du šiuo metu vykdomus projektus, kaip juos apjungti, aišku, konsultuosimės ir su Europos parlamentu. Tai reikalinga norint greičiau pasiekti pažangos. Be to, Latvija tęs Italijos pirmininkavimo metu pradėtą darbą. pasiekta nemažai šioje srityje ir taryba sugebėjo susitarti dėl bendro požiūrio pagal vieno langelio principą. Noriu pasakyti, kad aš asmeniškai manau, jog VLS sistema yra ko gero pagrindinis svarstomo reglamento elementas ir padės e, Europos piliečiams užtikrinti geresnę prieigą. Dar yra trys kiti svarbus projektai. Pirmiausia, tai Europos prokuratūros teisės akto projektas. Antra, ES finansinių interesų apsauga baudžiamosios teisės požiūrių ir Kalbant apie e, prokuratūrą, Europos prokuratūrą, mes ketiname tarybos lygių imtis labai ryštingų žingsnių, nes šis teisės akto projektas svarstomas jau e, ilgiau nei metus ir Latvija ketina susitarti dėl dalinio bendro požiūrio dėl pagrindinių reglamento projekto straipsnių. Taip pat mes esame diskusijas ir ekspertų lygių. Ekspertų lygių bus svarstomi iki šiol nenagrinėti klausimai. Tai būtina norint priimti politinių lygių sprendimą. Mes turime užtikrinti, kad Europos e, prokuratūra galės veikti darniai ir veiksmingai, o mūsų vizija būtų tokia. Mes turime turėti priemonę, kuri duotų papildomos naudos daugumai bent valstybių narių. Ir šiuo požiūriu mus ypač domina Europos parlamento nuomonė. Aišku, mes jūs informuosime apie atitinkamas diskusijas taryboje. Antras teisės aktas, tai yra ES finansinių interesų apsauga. Šioje srityje, Lat, šiai sričiai Latvija pirmininkavimo metu kitina skirti ypač didelį dėmesį, kad galėtume susitarti dėl bendro supratimo ir galėtume žengti toliau. Nebejotinai, kad ir šiuo atveju glaudžiai sieksime bendradarbiauti su Europos parlamentu, o Libė komitetas, kaip žinia, turės suvaidinti išskirtinį vaidmenį, nes yra nemažai neišspręstų klausimų. Ir tarp jų norėčiau paminėti uh, PVM sukčiavimo kaip nusikalstamos veikos įtraukimo į reglamento taikymo sritį. Dėl nesusitartų klausimų būtina susitarti, bet būtina susitarti politinių lygių. Ir galiausiai Eurojusto teisės akto projektas. Gruodai buvo taryboje susitarta dėl dalinio požiūrio. Pirmininkaujantį Latviją mano, kad labai svarbu sustiprinti Eurojusto praktinės veiklos veiksmingumą. Tai ypač svarbu vykdant uh, teroristinių išpolių bendrus tyrimus. Dar vienas dalykas tai keitimasis informacija. Ir šiuo atveju pirmininkaujantį Latviją norėtų taryboje dar kovo mėnesį patvirtinti bendrai požiūrį, o tai reiškia, kad tada taryba, komisija ir parlamentas galėtų pradėti trejeto dėrybas. Ir nepamirškime, kad šis teisės aktas yra susijęs su Europos prokuratūros teisės akto projektu, bet aš manau, kad dabar yra visos sąlygos žengti toliau kaip galima sparčiau. Ir noriu pažymėti, kad veiksmingas bendradarbiavimas su parlamentu yra ypač svarbus a, nagrinėjant Eurojusto dokumentą. Dabar dėl kaltinamųjų teisų baudžiamajame procese. Noriu patikinti Jūs, kad mes nebejotinai dirbsime toliau, tai reiškia nagrinėsime tris teisės aktų projektus, kurie reglamentuoja įtariamųjų ir kaltinamųjų ir kaltinamųjų teisės. Ir e, dar e, nekaltumo presumpcijos direktyva verta paminėti, kurią pradėjome, pradė, kuri pradėta svarsyti dar gruodį. Taigi šie trys dalykai - duomenų apsauga, finansinių interesų apsauga ir baudžiamasis procesas ir su juo susiję dalykai yra patys svarbiausiai mūsų pirmininkavimo metu uždaviniai. Ir nebejotina, kad šių teisės aktų patvirtinimas prisidės prie saugesnės aplinkos ES. Šiame kontekste norėčiau dar kartą išskirti vaikų teisės. Baigdamas noriu pažymėti dar kartą, kad vienas iš Lat, pirmininkaujančios Latvijos prioritetų susišaukianti su visomis rytėmis yra glaudesnės bendradarbiavimas su rytų partnerystės šalimis. ES plėtra ir ES augimas bus sėkmingesni, jeigu mūsų kaiminystėje gyvens saugios ir klesinčios valstybės. Aišku, tai visa apimantis tikslas, norint jį pasiekti reikės labai nemažai padirbėti, bet mes turime ir toliau tęsti diskusijas, siekti kompromisinių problemų sprendimų. Todėl komisijos, tarybos ir Europos parlamento geras kokybiškas bendradarbiavimas yra absoliučiai būtinas. Ir norėčiau kreiptis į visas politinės frakcijas dirbti kompromiso dvasia vadovaujantis, nebijoti žengti pirmąjį žingsnį, nes tai duos naudos visiems. Ne visada kova už savo tiesą leidžia pasiekti pažangos, nes mūsų darbe svarbu vadovautis pakantumo ir pagarbos principais. Tai yra pagrindiniai bendro darbo principai, padedantis užtikrinti pagrindinės teisės. Ir Tais principais mes turėtume vadovautas kasdienėme gyvenime ir nebejotinai darbe, tada pasieksime Europos klėstėjimo. Ačiū, ministrė. Iš karto suteiksiu žodį ministrui Kozlovskijui. Jūsų mikrofonas jums. Gerbiamas pirmininkė, pirmininkaujančios Latvijos vardu norėčiau padėkoti Jums už pakvietimą. O ir kartu norėčiau pristatyti Latvijos pirmininkavimo taryboje prioritetus. Labai svarbu apginti ES piliečių interesus ir todėl bet koks nuomonių pasikeitimas apie Latvijos pirmininkavimo prioritetus sustiprins mūsų bendradarbiavimą ir dialogą su Europos parlamentu, e, aptariant svarbiausias temas, tai yra vidaus saugumo, kova, kova su terorizmu ir migracijos klausimus. Sausio 7 dieną Strasbūrė mes aptarėme įvykius Prancūzijoje ir pagalvojome apie pasiekmes visai Europai ir pradėjome galvoti apie mūsų bendro saugumo sustiprinimą. ES atsakymas turėtų būti vieningas ir koordinuojamas. Mūsų tikslai išlieka tie patys. Ginti ES vertybės ir laisvės. ES turėtų ir toliau siekti apginti pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Aš norėčiau papasakoti apie žingsnius, kurių imasi pirmininkaujanti valstybė e, siekiant e, sureaguoti ir susidariusią situaciją. Mes tęsdami dialogą norėtume toliau pristatyti ES kaip suvienytą, vieningą ir siekiančią teisingumo. Mes esame nusiteikę bendradarbiauti su parlamentu, su lybė komitetu, aptariant visus vidaus reikalų klausimus ir aptariant visus kitus politikos klausimus. Mes norėtume tiesiog turėti pakankamai teisinių priemonių, kurios leistų apginti ES piliečių interesus. Mes, pirmininkaudami, pratesime tą darbą, kurį pradėjo pirmininkaujanti prieš mus, pirmininkavusi prieš mus Italija ir žinoma, mes vykdysime trejato programos uždavinius. Svarbiausias uždavinys užtikrinti stabilų ES politikos įgyvendinimą vidaus reikalų srityje visų ES piliečių labui ginti pagrindinės teisės ir laisvės. Taip pat mes turėtume duoti atsaką į pagrindinius iššūkius. Todėl aš su malonumu išgirdau jūsų uh, Paryžiaus įvykių vertinimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad žavėjausi tuo solidarumu, kurį parodė Prancūzijos vyriausybė ir e, Prancūzijos gyvenį, gyventojai. Taip pat toliau sekė įvykiai Belgijoje, parodė, kad ES turi stiprinti savo vidaus saugumą ir tiesiog duoti konkretų ir tinkamą atsaką į grėsmės. Tačiau kova su terorizmu nėra naujas reiškinys, darbas turi būti tęsiamas, mes tęsime anksčiau pirmininkavusių, be kitako ir Italijos e, pradėtus darbus. Labai svarbu užtikrinti, kad pradėtas darbas būtų stiprinamas ir tęsiamas. Mes aktyviai veiksime siekdami tęsti pradėtas įgyvendinti priemonės ir sieksime užtikrinti, kad tokie įvykiai nepasikartotų ateityje. Ypatingą dėmesį skirsime naujoms grėsmėms ir terorizmo grėsmiai vidaus reikalų TVR taryboje kuri vyks kitą savaitę Rygoje. Mes pakvietėme ir jūsų komiteto pirmininką atvykti į šitą ministrų tarybą ir mes tikimės, kad šios tarybos metu mes įnešime didelį indėlį į mūsų kovą su terorizmu. Mes turime sukurti bendrą veiksmų planą kovai su terorizmu. Taip pat turėtume kovoti su radikalizavimu, ir turime bendradarbiauti su atskiromis institucijomis. Latvijos ministrė pirmininkė, kuri parlamente kalbėjo sausio 14 dieną, kalbėjo apie tai, kad reikia pratęsti diskusijas dėl keleivių pavardžių registro ir reikia imtis pastangų, kad asmens duomenys būtų naudojami ir kovai su terorizmu, žinoma, išlaikant visas asmens duomenų apsaugos nuostatas. Labai svarbu susitarti dėl šio teisės akto artimiausių metų ir, žinoma, tai daryti E, atvirame dialoge. Taigi mes esame nusiteikę dialogui darintis dėl keleivių pavardžių registro. Mes esame įsitikinę, kad visos šitos priemonės turi nepažeisti pagrindinių teisių ir laisvių. Mums reikia rasti tinkamą pusiausvyrą, kuri užtikrintų saugumą mūsų piliečiams ir taip pat nepažeistų pagrindinių teisių. Aš tikiu, kad jūsų komitetas padės mums sprendžiant visus šiuos klausimus. Mes negalime teroristams uh, pažeisti mūsų pagrindinių teisių ir skaidyti mūsų visuomenę į religinės grupuotės mes susidurime ne tik tai su vidaus saugumo grėsmėmis mūsų pirmininkamo metu. Mes kreipsime dėmesį į e, tuos teisės aktus, kurie buvo pradėti nakrinėti pirmininkaujant Italijai. Pavyzdžiui, mes tenksimės atnaujinti ES vidaus saugumo strategiją. Ja atnaujinus galėsime sukurti tinkamą ateities saugumo pagrindą. Pirmininkaujant Latvijai vidaus reikalų srityje bus toliau nagrinėjami teisės aktai, kurie jau yra pradėti nagrinėti, teisės aktai, kurie turi užtikrinti didesnį vidaus saugumą. Mes pratesime Mm, Italijos pavyzdžių diskusiją su parlamentu ir tikimės, kad darybas galėsime pradėti ir dėl SIPOL reglamento. Ponios ir ponai, kaip Italija baigdama pirmininkavimą sakė, kad migracinis spaudimas yra viena iš prioritetinių veiklos sričių visai ES, todėl tai yra svarbus klausimas ir Latvijai šių metų pradžioje mes buvome, nusta, nus, buvome e, nustebę dėl laivų e, vaiduoklių fenomeno, kad kai e, pažeidžiami žmonės, tai yra moteris ir vaikai, tiesiog atsirado dreifuojančiuose laivuose atviroje jūroje. Todėl mes turime skirti ypatingą dėmesį ir migracijos klausimams. Mes manome, kad reikėtų duoti platesnio masto atsaką ir tęsti e, holistinio, vis apimančio požiūrio taikymą. Situacija migracijos rytyje nepagerėjo ir todėl reikalingos papildomos priemonės. 14 metų spalio mėnesį taryboje buvo priimtos išvados, kuriuose buvo minimos išsamios priemonės taikytinos ir kituose e, regionuose pagal poreikį. Mes manome, kad tęsime bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Taip pat stiprinsime e, migracijos sistemas sistemų gebėjimus. Tos krizės akivaizdoje tapo aišku, kad mūsų vykdomos operacijos turi būti tęsiamos ir būtina rodyti solidarumą su kitomis valstybėmis. Bent vieningos prieglaušio sistemos kūrimas taip pat turėtų būti tęsiamas migracinis spaudimas yra vienas iš aspektų bendrame migracijos fenomeno kontekste. Migracija sukuria ne tik problemų, bet jinai gali būti naudinga skatinant augimą ir konkurencingumą. Todėl norėčiau pabrėžti, kad komisija planuoja artimiausių metų pristatyti Europos migracijos darbo tvarkę kurioje yra numatytos priemonės ir skatinti migracijos procesus. Mes tęsime e, darbą, aptariant jau pristatytas iniciatyvas dėl migracijos, kurios turėtų paskatinti ekonominį augimą Europos Sąjungoje. Žinoma, mes e, matome, kad Italija e, jau parengė darbą, kad būtų galima daryti su parlamentu dėl studentų ir mokslininkų atvykimo į ES ir mes taipogi aktyviai dirbsime siekdami susitarimo taryboje dėl Dublino direktyvos pakeitimo. Taigi mes tikimės pradėti darybas ir išspręsti visus klausimus susijusius su nepilnamečių apsauga. Šengeno erdvės pasiekimai yra vieni iš akivaizdžiausių ES, rodančių, kad kaip yra ginami ES saugumo interesai. Labai svarbu užtikrinti saugias piliečių kelionių sąlygas visoje Šengeno erdvėje ir mes tęsime pradėstą darbą, atsižvelgdami į parlamentarų išreikštą nuogastavimą dėl tam tikrų problemų, susitikdami trišalių pagrindų ir kitais formatais, kaip tai buvo daroma pirmininkaujant Italijai. Vidaus reikalų srities klausimai yra susiję ir su išorės aspektais o išorės politikos klausimai yra tiesiogiai susiję su vidaus saugumu ir migracija, todėl bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra neišvengiamas. Mes ketiname jį tęsti ir stiprinti. Be to mes e, tęsime veiklą pradėtą mobilumo ir vidaus saugumo srityje. Žinoma, mes bendradarbiavimą su rytų partnerysės valstybėmis taip pat įtraukėme kaip vieną iš prioritetų į savo pirmininkavimo programą. Rytų partnerystės valstybių ministrai ir ES ministrai susitiks e, ir kalbės apie teisinio nes gynybos sistemas. Labai svarbu apsaugoti mūsų gyventojų interesus, jų gyvybės ir mes sieksime pažangos visais mūsų minėtais prioritetais klausimais. Pirminkaujantį Latviją yra nusiteikusi aktyviai dalyvauti diskusijose ir siekti kompromisų tarp valstybių narių ir diskusijose su Europos parlamentu labai geras bendradarbiavimas padės mums apginti pagrindinės vertybės ir sukurti dar saugesnę Europą. Dėkoju, ministrė. E, einame į priekį nieko nelaukdami. Norinčių pasisakyti sąrašas labai ilgas ir tai nestebina. Taigi pasistengime dirbti greitai. Pradėsime nuo e, koordinatorių EPP vardu, ponas Dijas Demera. Dėkoju, pirmininkė. Taip, šiandieną aš kalbu MPP e frakcijos vardu ir norėčiau nuoširdžiai pasveikinti e, pirmininkaujančią Latviją, kurią atstovauja mm, du kalbėję ministrai. Aš norėčiau Jums palinkėti viso ko geriausio Jūsų pirmininkavimo metu. Norėčiau pirmą dvi pirminės pastabas išsakyti. Pone e, Rasnač, mano frakcija palaiko jūsų tris prioritetus, kurių siekti mes taip pat esame įsipareigoję. Būtent e, duomenų e, apsaugos paketo skatinimas, ES interesų apsauga, Eurojust palaikymas ir taip pat kova su PVM sukčiavimu įtariamųjų teisų apsauga baudžiama proceso metu, na, nežinau, o kaip dėl aukų teisių, ponė ministrė, ką apie tai galvojate? Išpolių aukų, turto prievartavimo aukų, terorizmo aukų apsauga. Tai nėra tik pavieniai atvejai. Deja, šios aukos su mumis e, gyvens ilgai, džihado aukos. Taip pat, ministre, vidaus reikalų ministre, e, dėkoju Jums e, už Jūsų komentarus ir Jūsų prioritetų pristatymą. Tačiau Jums norėčiau tarti kelis žodžius. tam, kad būtų apsaugotos teisės, tam, kad būtų atliekamas tyrimas, būtų vykdoma užkardimo ir nusikaltimų, užkardimo ir kovos su jais kova ir veikla, ES turi 16 tam skirtų institucijų ir agentūrų. Ir reikia pagalvoti, ar šios 16 agentūrų organizacijų veiksmingai prisidės prie kovos su dabartiniais iššūkiais. Mano galva, taip tikrai nebus. Turime daug agentūrų, kurios, e, kurių įgaliojimai persipina, persidengia ir jos neveikia taip, kaip turėtų džihado grėsmė, džihadistų grėsmė e, taps nuolatiniu, nuolatinę realybę, su kuria reikės gyventi. Žinoma, reikia turėti e, ir numatyti tam tikrus saugiklius, tačiau reikia nedelsiant e, padaryti reikiamus pakeitimus, nes teroristai veikia greičiau neigu, negu kad mes priimame teisės aktus. Toliau, keleivių tų įrašas. Man atrodo, dėl šio klausimo nereikia priiminėti naujų teisės aktų sausio mėnesį vyks susitikimas su duomenų apsaugos agentūra siekiant pagerinti šį pasiūlymą. Ir komisaras Avranopolas sakė, kad po to susitiks su ponu Kirchhoffu ir išklausys pasiūlymų, kaip tobulinti šį pasiūlymą. Toliau Europolas. Europolas turi būti prioritėtinis klausimas pirmininkaujant Latvijai būtina e, pasistumėti prieki šią sritimį. Toliau, išmaniosios sienos. Tai turi būti dar vienas Latvijos pirmininkavimo prioritetas. Tai yra būtina ir naudinga priemonė, kad galėtume sukontroliuoti, kaip piliečiai išvyksta, atvyksta ir juda per sieną. Tai papildys Šengeno teisės aktus. Ministre. Aš manau, kad ir jau beveik baigiau savo pasisakymą apie pavardų. Man atrodo, kad jūsų užduotis tikrai yra labai svarbi ir dar sėki viso Europos linkiu jums sėkmės. Dėkoju. Ir pereinant prie Birgit iš socialistų. Norėčiau pranešti kolegoms, kad daugiau nebeirašinėsiu į sąrašą norinčių pasisakyti, nes jame jau yra 22 kalbėtojai. Ir prašyčiau jūsų paisyti kalbėjimo laiko. Suvokiu, kad pirmą kartą sulaukėme pirmininkaujančios šalies ministrų ir taip pat beprecedenčius klausimus čia aptarėme. Visi ir koordinatoriai norite pasisakyti, pavyzdžiui, dėl keliaivių vardų registro. Taigi siūlau um, laikytis kalbėjimo laiko. Toliau Birgit. Ačiū pirmininkė iš pirmininkaujančios valstybės informacijos raštu ir iš tos informacijos, kurią išklausėme šiandien, kyla labai daug klausimų. Aš sutelksiu dėmesį tik tai į keletą sričių. Pirmiausia, man malonu girdėti, kad galiausiai taryba duomenų apsaugos srityje aptars ir reglamentą, ir direktyvą. Todėl aš norėčiau sužinoti, ar pirmininkaujanti valstybė įsivaizduoja tą e, datą, kada direktyva ir reglamentas galėtų būti e, pristatyti dialogui su parlamentu, kadangi iš ankstesnių, ankstesnių diskusijų metu buvo pasiūlyta įvairiausių saugumą sustiprinančių priemonių, tačiau tos priemonės turėtų remtis patikimais vieningais duomenimis, tačiau ES reikėtų vieningos duomenų rinkimo ir apdorojimo sistemos. Taigi diskusija vyksta jau treji metai ir rezultatų nesimato. Norėčiau pakalbėti ir apie saugumo priemonės ir pratesti kolegos dėstemėrą mintį. Mes turime daug, ne tik daug saugumo klausimus kūruojančių agentūrų, tačiau esame prieėmę įvairiausių Europos ir nacionalinio masto saugumo priemonių. Mes nežinome, kokios tai priemonės, kaip jos yra susijusi viena su kita, ar jos yra veiksmingos, bet to gauname informacijos, kad ne visos ES saugumo priemonės valstybėse narėse yra taikomos nepakankamai veiksmingai, todėl reikėtų išsiaiškinti, kurios yra perteklinės ir kokių naujų priemonių reikėtų numatyti. Be to, keitimosi informacija tema yra ta, kuri rodo, kad turime dar uh, kur pasispausti, tuo labiau, kad ne visos valstybės narės savo turimą informaciją dalyjasi su kitomis valstybėmis narės. Iš tikrųjų didžiulė problema kyla ES, jeigu kuri nors valstybė tiesiog tik savo pasilieka turimą labai svarbę saugumui informaciją. Be to, diskusijose dėl naujų saugumo priemonių trikdo ir ko aš pasigendu, tai kovos su radikalizmu priemonių. Žinoma, mes ketiname kontroliuoti internetą, socialinius tinklus, tačiau, manyčiau, didesnį dėmesį turėtume skirti klausimui, kodėl tie užsienio kovotojai yra ne tie, kurie iš trečiųjų šalių atvyksta, bet kodėl tai yra mūsų šalių pilietės ir piliečiai, kurie vis labiau tampa radikalesni. Manyčiau, reikėtų tarybai parlamento vardu didesnį spaudimą daryti, siekiant išsiaiškinti, kodėl mūsų piliečiai tampa vis labiau radikalesni radikalesni. Be to reikėtų vykdyti platų dialogą dėl migracijos. To to nepadarysime pas dabartiniu metu, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti apie pabėgėlių stovyklų įrengimą trečiosiuose šalyse, siekdami, kad pabėgėliai netvyktų į Europą. Tačiau reikėtų pirmininkaujančios valstybės paklausti, ką jį ketina daryti, kad to lygiai būtų primami valstybės narėse pabėgėliai iš konfliktinių regionų. Galbūt pirmininkaujanti valstybė galėtų parodyti pavyzdį ir savanoriškai įsitraukti į tą pabėgėlių apgyvendinimo programą. I know, I really appreciate colleagues, you have to make... Aš tikrai uh, vertinu kolegos, kad jūs turite ką pasakyti ir rimtai paklaustai, tačiau norėčiau pasakyti, kad uh, galvokime apie tai, jog liktų laiko ir kitiem kolegoms. Timotei, jums toliau žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti mūsų draugų iš Latvijos pasisakymus ir palinkėti jiems sėkmingo pirmininkavimo neketinu ilgai kalbėti apie keliaivių duomenų įrašus, nes man teko garbė per pasaruosius tris metus renkti pranešimus šią temą ir todėl malonu buvo išgirsti teigiamą požiūrį pirmininkaujančios Latvijos kaip ir kolegų. Bet dabar norėčiau pakalbėti apie su migracija susijusius reikalus ir ypač išskirti valstybių narių atsakomybę už migrantų pasiskirstimą Europoje. Mane šiek tiek neramina tai, kaip lietai viskas vyksta ir kokios sąlygos dabar yra taikomos. Mes, turės, mes kalbame apie pasidalymą atsakomybę jau ne vieną mėnesį ir nepriklausomai nuo to, ar uh, migrantus priima pagal Dublino sistemą, ar yra siūloma kokia kita sistema, visgi sąlygos labai labai skiriasi, jeigu pažvelgsime į atskiras valstybės narės. Ir todėl noriu paklausti, ar jūs ketinate per savo pirmininkavimo laikotarpį analizuoti šios klausimus ir uh, kokių, kokias sistemas ketinate siūlyti. Dar vienas dalykas tai yra vaikų apsauga baudžiamajame procese. Turiu pasakyti, kad mane labai neramina tai, kaip elgiamasi su vaikais, bet kita vertus, Dar blogiau su vaikais elgesi priekeiviai žmonėmis tam, kad galėtų patekti į Europą arba įvežti nusikalstamų būdų įgytą turtą į Europą. Tai yra amoralu ir nepriimtina. Ir galiausiai dėl procesinių visų teisų. Tai manyčiau, kad procesinių teisių elementai anaip tol ne visi buvo įgyvendinti. Ir jūs sakote, kad e, šis rytis yra tarp jūsų prioritetinių uždavinių, norėtųsi daugiau išgirsti, kaip jūs ketinate veikti. Ir galiausiai saugumas, kuris labai svarbus dalykus. Pastarųjų dienų įvykiai, išpuliai, tik dar labiau reikalauja stiprinti saugumą. Tačiau aš manau, kad mūsų komitetas ir pirmininkaujant iš valstybė narė neturėtų pamiršti, kad tai, ką mes matom, bandome įtvirtinti teisės aktuose, faktiškai įsigalioja tik po tam tikro gana nemažo laiko tarpo, o problemas susijusias su geresniu saugumu reikia spręsti dabar. Ir ar jūs apie tai galvojate? Ačiū. Toliau Alde frakcijos vardu Cecilija Vikstrom. Ačiū. Labas rytas visiems ir noriu šiltai pasveikinti ministrus atvykus į mūsų posėdį bei palinkėti pirmininkaujančiai Latvijai kuo geriausios kloties. Nekantrai laukiu, kada prasidės mūsų dėrybos dėl Dublino reglamento ir studentų. Bet dabar norėčiau daugiau dėmesio skirti uh, prieglopščio sistemos ateičiai ir ypač Dublino reglamentui. Jūs žinote, kad bendroji politika patvirtinta vos ne prieš pusantrų metų ir vis dar yra įgyvendinama. O tuo tarpu jau tera keli tai bylos atveju teisingumo teismas priėmė sprendimą. Ir tame sprendime nurodomos nurodomi didžiuliai mūsų sistemos trūkumai ir teisingumo teismas nustatė, kad Šveicarija šiuo atveju pažeidė žmogaus teisų konvencijos tretįjį straipsnį, kuris draudžia kankinimus žeminantį žmogaus orumą elgesį. Atsižvelgianti šitą žmogaus teisų teismo sprendimą, ar jūs šiandien įsivaizduojate, kokį poveikį teismo sprendimas darys Dublino reglamentų ir apskritai visam prieglopšio paketų dokumentų rinkiniui. Maždaug 80 procentų emigrantų paduoda prieglopšio prašymus, bet labai nedaug prašymų yra patenkinama. Ar jūs ketinate inicijuoti kažkokį procesą taryboje, kad būtų galima geriau paskirstyti migrantus ir prieglopšio prašytojus tarp valstybių narių? Kitas dalykas, derantis dėl prieglopšio dokumentų paketo mes visi sutarėme, kad valstybės narės turi pasidalyti atsakomybę, tačiau praktiškai realiame gyvenime nieks to nedaro. Kokiu veiksmu jūs ketinate imtis ir dėl keleivio duomenų įrašo? Na, žinote, e, viskas yra įstrigę jau beveik 2,5 metų. Ir todėl mes, mūsų frakcija bandė įpūsti, sakykim taip, kažkokią gyvybės kibirkštį, kad būtų galima uh, pažengti toliau kad būtų pateiktas naujas pasiūlymas, teisėkuros pasiūlymas dėl keleivio duomenų įrašo, kuris atsižvelgtų į neseną teisingumo teismo teisminę praktiką. Šiandieną mes visi kalbame apie keleivio duomenų įrašus, bet mes tikrai turime labai konstruktyviai veikti, tobulindami šią sistemą. Todėl nekantrai laukiu mūsų būsimų dėrybų ir linkiu dar kartą Jums sėkmingo pirmininkavimo. Ačiū. Toliau EFDD frakcijos vardu Kora. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, norėčiau palinkėti pirmininkaujančiai Latvijai sėkmingo pirmininkavimo. Mes peržvelgėme jūsų įvardytus prioritetus, jiems pritarėme ir tikimės, kad per e, jūsų pirmininkavimo pusmetį bus pasiekta didesnės pažangos negu per Italijos pirmininkavimo pusmetį. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą vidaus saugumo kontekste, kad reikalinga patobulinti vidaus saugumo strategiją. Po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, Europos parlamentas įgyjo teisėjų kūros teisių. Teisingumo ir vidaus reikalų srityje, tačiau taryba į tai anaip tol neatsižvelgia. Ir taryba elgesi taip, kaip elgesi iki Lisabono sutarties, o faktiškai iki Maastrichto sutarties. Jūs kalbėjote apie politiką kovo, kovo, apie kovos su organizuotų nusikalstamumų politiką. Bet e, per aną pusmetį taryba niekaip neįtraukė Europos parlamentą į, bendr, į politikos formavimo darbą. Taigi, kaip jūs ketinate įtraukti mus į darbą? ypač e, kai svarstomi tokie svarbus klausimai kaip kova su organizuotu nusikalstamumu. Toliau, jungtinių tautų generalės asamblėjos pozicija dėl neteisėtos narkotinių medžiagų apyvartos ir 2016 metų artėjantis susitikimai. Koks jūsų požiūris, kaip galima kovoti su tuo, nedidinant e, finansavimo? Terorizmas. Mes labai tikimės, kad bus patobulinta kovos su terorizmu politika, kad geriau bendradarbiaus valstybės narės, kaip kad pažymėjo keletas kolegų ir tikrai džiaugiamės jūsų ketinimais peržiūrėti Dublino reglamentą, nes būtina užtikrinti uh, nuoseklesnę darną visų sričių kovojant su terorizmu. Kolegos, aš dar klausiu koordinatorių ar, ir taip pat ministrų klausiu, ar uh, atsižvelgiant į tai, kiek daug narių nori pasisakyti, ar neprieštarautumėte, jeigu mes pereitume prie narių ir paprašytume ministro atsakyti, ar jums tai tiktų? Kadangi jeigu ministrai dabar pradės atsakinėti į pateiktus klausimus, turbūt nespės visi pasisakyti ir labai vėluosime. O tai, ko klausia koordinatoriai, turbūt bus panašu į tai, ko nori klausti mm, komiteto nariai. Ponas Kirchhoff norėtų turbūt, kad dabar atsakytų ministrai. Pone Dijas Demerė, ar galėtumėte sutikti su tokiu pasiūlymu? Na gerai, tada pereikime prie Monika Holmeier. Dabar žodis jums, kolegos. Aš taip pat norėčiau paprašyti, kad pusantros minutės e, kalbėtumėte, neilgiau, prašau. Kadangi kitaip e, tikrai labai vėluosime. Monika, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už programos pristatymą raštu. Iš šio mums atsiusto dokumento ryškėja jūsų prioritetai. Pavyzdžiui, baidžiamosios teisės srityje man priimtini jūsų planai, tačiau norėčiau paklausti, iki kada jūs tikitės užbaigti svarstymą taryboje. Šengeno erdvės klausimas yra siejamas su išorės sienų apsauga, su terorizmo grėsme, su atvykstančiųjų teroristų grėsme. Todėl norėčiau paklausyti taip pat apie laiko terminus, iki kurių jūs norėtumėte susitarti su valstybių narių ministrais ir pradėti dėrybą su parlamentu kadangi mano manimu reikia kuo greičiau susitarti vyriausybėms ir pradėti bendrus veiksmus, kadangi Žinoma, spaudimas yra didelis, iškyla papildomų problemų, tačiau norėčiau vis dėlto iš jūsų išgirsti, ką jūs manote apie e, išorės sienų apsaugos dokumentų paketą. Well. Is... Toliau Sofija Intveld. Dėkoju, pirmininkė. Aš klausiausi e, dviejų pranešimų ir kaip ir tikėtasi, daug buvo kalbama apie kovą su terorizmu. Tikiuosi, kad dirbdami ateinančiais mėnesiais taip pat nepamiršite ir demokratijos ir įstatymo viršenybės e, apsaugos. Nes kartais kova su terorizmu persidengia su demokratija. Toliau konkrečiai dėl keliaivių duomenų įrašo. Pirmiausia, džiaugiuosi girdėdama, kad e, jūsų svarbiausias prioritetas ir e, duomenų apsaugos direktyvos patvirtinimas, kadangi, kalbant atvirai, man kaip ir daugeliu kitų, tai yra būtina sąlyga, kad būtų galima kalbėti apie ES keliaivių, vardu, keliaivių duomenų įrašo klausimą. Mes e, e, norime aptarti šį keliaivių duomenų įrašų klausimą atsižvelgianti naujausius įvykius, nauja komisija, tai yra teisinis reikalavimas. Tačiau aš norėčiau kai ką patikslinti. Manau, kad girdėjau, kai jūs kalbėjote e, keliaivių duomenų įrašus Europos viduje. Ar tai yra naujas elementas? Taip pat rytoj, vakar girdėjau, kaip vienas e, nacionalinis ministras kalbėjo apie e, kažkokį tai lygia gretų instrumentą, kur būtų registruojami traukinių keleiviai, e, būtų gerai, jeigu patikslintumėte, apie ką mes čia tiksliai kalbame. Toliau, galbūt netkreipiau dėmesio, bet norėčiau išgirsti apie jūsų planus e, dėl horizontaliosios kovos su diskriminacija direktyvos. Jūs kalbėjote apie vaikų apsaugą, man atrodo, tam taip pat reikalingi teisės aktai. Taip pat reikėtų siūsti Latvijos prezidentui lygybės ir pagarbos e, klausimą, nes jis yra labai homofobiškas. Taip, aš apie tai minėjau, aš tai minėjau, kai kalbėjau apie mūsų darbo planą. Ačiū, Sofija, toliau Karlos. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pantrinti tiems kolegams, kurie mm, palinkėjo visokiojo pasiekmės pirmininkaujančiai Latvijai. Ir taip pat norėčiau pritarti, kad tragiški Paryžiaus įvykiai turės įtakos mūsų darbui ir pirmininkaujančios šalies prioritetams. Mano nuomonė, svar, dar svarbiau nei siūlyti naujus mechanizmus yra užtikrinti, kad tinkamai būtų taikomos Šengeno taisyklės. Dabartinės taisyklės mano galva yra geros ir jau turime tinkamus saugiklius kontrolės mechanizmuose. Šiais metais mes pradėsime taikyti naują sistemą e, skirtą Šengenui. Žinau, kad taryba gruodžio susitikime taip pat apie tai kalbėjo. Ir ši naujoji sistema taip pat e, leis mums efektyviau atlikti vertinimą. Taip pat efektyviau aptikti problemas ir siūlyti sprendimus. Todėl norėčiau kreiptis labiau į vidaus reikalų ministrą ir paklausti, kokį prioritetą skirs pirmininkaujantį šalis naujosios vertinimo sistemos taikymui ir kaip bus bendradarbiaujama su Europos komisija, kad užtikrintume, jog mes kad visos problemos atsirandančios prie ES išorės sienų bus išspręstos. Dėkoju. Dėkoju visiems už tai, kad laikotės laiko. Ponas Radės dabar. Dėkoju pirmininkė, e, garbus ministrai. E, teroristiniai išpoliai Paryžiuje, e, taip pat Briuselėje įveikiai dar sėki parodė, kad kontrolė turi būti daug griežtesnė. Tūkstančiai europiečių dabar kovoja islamo valstybės gretose Todėl būtina įvesti Šengeno zonoje griežtesnę kontrolę ir taip pat Bulgarijai ši tema yra aktuali, kadangi mm, tai susijęs su jos prisijungimu prie Šengeno. Parlamentas ir komisija daug kartų sakė, kad Bulgarija yra pasiruošusi e, Mm, susidoroti su dabartiniais iššūkiais. Ir e, ar galite užtikrinti, kad kai kurios valstybės narės e, nesijims e, veiksmų, kad Bulgarija neprisijungtų prie Schengeno zonos? Okay. Next is Mr. Lopez. Dėkoju toliau panas Lopez Aguilar. Dėkoju pirmininkė, aš taip pat norėčiau trumpai padėkoti ministrams už jų pranešimus, už tai, kad pristatėte mums jų savo prioritetus, taip pat palinkėti jums sėkmės. Tai ir taip pat norėčiau paminėti teisėkuros iniciatyvą dėl ES finansinių interesų apsaugos, taip vadinamąją PIF direktyvą. Tai yra kaip ir embrionas, iš kurio e, išauks Europos prokuroro tarnybą. Mm, PIF direktyva užgimė, mm, jos idėja užgimė pirmininkaujant Italijai. Taip pat išgirdau, kaip kalbėjote apie PVM teisės aktus ir, ir, ir ginčius kylančius tarp tarybos ir parlamento. Suprantu jūsų požiūrį, bet PVM ištekliai yra labai svarbus ES biudžetui. Taigi norėčiau išgirsti iš jūsų, kad esate pasiruošę siekti kompromiso tarp, abie, tarp tarybos ir Europos parlamento. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponė Meijer. Thank you. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, zoals de minister zelf. Dėkoju, pirmininkė. Kaip minėjo pats ministras, po teroristinių išpolių Paryžiuje turime dar griežčiau, dar labiau e, stengtis apsaugoti europiečių saugumą. Ar, e, pirmininkaujantį Latviją, e, įtrauks šį klausimą į darbo tvarkį ir taip pat kaip jis yra susijęs su islamu? Taip pat e, kaip elgtis prie išorės sienų. Galbūt e, galima būtų atimti pasus iš tų džihadistų kovotojų. Šie žmonės kelia pavojų mūsų saugumui ir gali laisvai patekti į Europos Sąjungą. Natalie Grisberg dabar. Merci à mon tour euh, de. Dėkoju savo ruoštų, norėčiau padėkoti ministrams ir už tai, kad jie pristatė savo programą ir palinkėti jiems sėkmės. Pirmininkant, Teisingumo ministrė, jūs kalbėjote, kad norite e, norite siekti pažangos dėl Europos prokuroro tarnybos. Bet e, atsižvelgiant įvykius Prancūzijoje, taip pat kitus įvykius, tų įvykių sąrašas jau ilgas ir siaubingas, Madridas ir kiti įvykiai, e, reikia sukurti prokuroro tarnybą, kuri būtų įgaliota spręsti ir tarptautinius klausimus. Turime atsižvelgti tai, kas vyko per pasarosius metus ir apsaugoti piliečių saugumą. Ir Kaip kiti kolegos norėčiau pabrėžti, kad e, reikia atsižvelgti ir į vaikų apsaugą, nes jie yra labai pažeidžiami. E, Europoje su vaikais elgiamasi vis blogiau ir jie vis mažiau apsaugomi. Ir baigiant norėčiau pasakyti, kad šios šešis mėnesius esu pasiruošusi bendradarbiauti su jumis, toliau kuriant direktyvą dėl, dėl nepinamečio apsaugos. Mr. Voigt. Dėkuoju toliau ponas Voigt. Ačiū pirmininkė. Jūs labai gerai pademonstravote tas sąsajas tarp vidaus saugumo, terorizmo ir migracijos. Jūs kalbėjote apie ES piliečių saugumo garantijas. Mes čia komitete nekarta esame diskutavę apie tai, kad migracijos srityje problema mus kyla dėl to, kad islamo valstybė tiesiog pažadėjo uh, uh, teroristus tiesiog nukreipti link Europos parlamente yra sugriežtinta kontrolė, patikros, mes ir mūsų asistentai esame tikrinami daug griežčiau, tačiau norėčiau paklausti, ar tais pat bus daroma ir prie ES išorės sienų. Jūs sakėte, kad pratesite Italijos pradėtus darbus. Tačiau atrodo, kad visiškai neprasminga padidinti uh, finansavimą Frontex, kadangi neverta stabdyti migracijos srautų, kadangi esą reikia kovoti su migracija kilmės valstybėse. Todėl ir aš manyčiau, kad ir jūs esate nusiteikę imti žingsnių kovojant su migracijos priežastimis. Kita vertus, norėčiau paklausti, kokių priemonių imsitės, kad Europos valstybės tolygiai priiminėtų migrantus. Negalima toleruoti situacijos, kai 80 procentų migrantų priima 5-6 valstybės, o kitos visiškai nepajudina rankų. Next is Mrs. Guillaume, Sylvie. Oui, merci. Um... Sylvie Guillaume. Ačiū ministrams už tai, kad jūs atvykote. Linkiu jums drąsos ir ištvermės pirmininkaujant. Aš skaičiau ir išgirdau iš jūsų, kad jūs esate nusiteikę ir toliau tęsti darbą dėl asmens duomenų apsaugos teisės akto. Taip pat e, Europos keleivių duomenų registro klausimas mums yra labai svarbus, jis yra aptarinėjimas jau pakankamai e, seniai ir mes tikimės, kad diskusijos šiuo klausimu vyks toliau. Mes tiesiog nenorėtume nieko naujo išradinėti, tačiau, žinoma, reikia stiprinti kovą su terorizmu. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Jūs kalbėdami minėjote, kad jūs toliau tęsite Smart Borders projekto įgyvendinimą. Aš klausiausi komisaro Avramopulos, kuris sakė, kad artimiausių metų pateiks pasiūlymą dėl Smart Borders ir laukime nekantriai šio pasiūlymo. O dabar norėčiau taip pat paminėti ir nediskriminavimo uh, direktyvą ir norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujant Italijai vyko techniniai e, susitikimai aptariant šitą pasiūlymą ir mums labai rūpi, kaip toliau bus tęsiamas darbas dėl šios direktyvos ir jeigu taip, tai kokios temos bus pačios svarbiausios. Much, Dėkoju Silvijai, dėkoju kolegoms už tai, kad jūs laikotės laiko limito. Eh, tack för ordet och eh, tack för information. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už pateiktą informaciją, linkiu sėkmės jums pirmininkaujant. Jūsų laukia iš tikrųjų labai dideli iššūkiai. Klausydamasis informacijos ir matydamas, kas vyksta saugumo srityje. Norėčiau pasiteirauti, kaip mes galėtume veiksmingai įgyvendinti Europos vidaus saugumo strategiją, kokių pas, pasiūlymų esame pateikę ir mes, ir aš asmeniškai, tačiau prieš keletą mėnesių balsavimo metu mes nesulaukėme daugumos balsų pritarimo. Pažvelkime į Švediją. Švedija tiesiog yra plačiai atvėrusi migrantams iš Sirijos ir kitų valstybių e, vartus. Visiškai nekontroliuojama, kas atvyksta į Švediją. Tiesiog Europos sąjungoje mes esame ta užuovėja, į kurią krypsta visų e, e, migrantų žvilgsniai. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs užtikrinsite, kad rekomendacijos pagal 2157 direktyvą būtų įgyvendinamos. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau pasveikinti Jūs e, pradėjus pirmininkavimą ir norėčiau palinkėti Jums sėkmės ir dėkoju už tai, kad pristatėte programą. Joje atsispindi pagrindiniai klausimai, kurie rūpi ypatingai mūsų komitetui. Tai yra pagrindinės laisvės ir saugumas. Aš norėčiau apsiriboti tik tai keliomis pastabomis ir paklausti, ko bus imamasi kovoj, kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir siekiant užtikrinti vidaus saugumą. Dėl Europos prokuratūros institucijos reglamento Italijai pirmininkaujant buvo parengtas tekstas, kuriame atsispindi pagrindiniai šio teisės akto aspektai. Norėtume paklausti, ką jūs siūlysite tobulinti ir kokius bendro tyrimo instrumentus, priemonės jūs pasiūlysite bendrus, bendrus tyrimus, galbūt bendrus, bendrą turto konfiskavimą, poėmius ir taip toliau. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į ypatingą situaciją susidariusią organizuoto nusikalstamumo srityje. Turiu omenyje nelegalią migraciją ir prekybą žmonėmis. Kalbant apie migraciją, reikėtų atkreipti dėmesį į nepilnamečių apsaugą. 14 tūkstančių nelydimų nepilnamečių per pastaruosius metus pateko į ES, o 3700 apskritai dingo be žinios. Todėl reikėtų užtikrinti kuo geresnę stebėseną tų jaunų žmonių, kad jie netaptų nusikalstamų veikų aukomis ar kad patys nepasuktų nusikalstamumo keliu ar nepatektų į teroristų rankas. Dėkuoju, ponės, ponės Stevens. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil jij... Ačiū, pirmininkė. Tuška bedanke. Norėčiau padėkoti Latvijos pirmininkaujančios valstybės ministrams už prioritetų pristatymą. Žinoma, viską įgyvendinti vargu ar pavyks. Norėčiau pakalbėti apie migraciją kaip vieną iš jūsų pirmininkavimo prioritetų. Taryba nurodo komisiją, kuri turėtų pasiūlyti kažką išmintingo. Komisija vėlgi rodo pirštų į tarybą ir taip prasideda tas ping-pongo žaidimas. Strasbūrė taip pat e, praėjusios sesijos metu nebuvo suformuluoti konkretus pasiūlymai, o man ir toliau išlieka klausimas, kada visgi pavyks pasiekti tą proveržį ir pateikti konkrečius pasiūlymus. Laikas nelaukia, o mes tikimės konkrečių pasiūlymų. Ir žinoma, laukiame pažangos. 80 procentų migrantų atvykstančių ES atvyksta į šešias valstybės narės, todėl reikalingas solidarumas, o ne tušti pažadai. Toliau Sarapos. Ačiū, pana pirmininkė. Aš taip pat norėčiau palinkėti sėkmės pirmininkaujančiai taryboje Latvijai, palinkėti sėkmingo darbo. Ir norėčiau išsakyti keletą minčių, pasakydama, kad ES yra labai daug žmonių, kurie tampa diskriminavimo aukomis. Aš kalbu apie Romos, Romų atstovus, kurie yra dažniausiai patenkantys į skurdą visuomenės grupė. Todėl aš siūlyčiau paieškoti sprendimų ypač tose valstybėse, kurios nesilaiko teisės aktų. Parlamentas jau nekarta prašėme atitinkamos teisinės priemonės, atitinkamo plano, kuris leistų sustiprinti demokratijos principus kiekvienoje valstybėje. Po parlamento pasiūlymo praėjo vieneri metai, tačiau taryba niekaip nesureagavo. Ir todėl aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs pirmininkaujanti manote pasiūlyti į komisijos iniciatyvą. Dar vieną klausimą norėčiau pateikti. Kaip Latvija vertina kai kuriuose valstybėse vyraujančią retoriką dėl laisvo asmenų judėjimo suverž, suvaržymo ir tose valstybėse, kur kalbama apie Romų lais, judėjimo laisvės suvaržymus. Toliau ponas Pasrai Papriks. Kalbėsiu latvių kalba. Noriu pasveikinti ministrus, mano buvusius kolegas ir pareikšti užuojautą dėl tos atsakomybės naštos, kuri jums tenka. Mano klausimas toks. O kokios mūsų galimybės apjungti kovos su dviem pagrindiniais iššūkiais politika. Turiu galvoje pirmiausia iššūkius, kurie susiję su grėsmėmis vidaus saugumui, kova su terorizmu ir tuo pačiu apsaugoti išorės sienas, žinant, kad Latvija ir Baltijos jūros regionas yra vienas iš tų ES regionų, kuriame kyla itin didelė grėsmė saugumui o dėl solidarumo ir migracijos. Labai būtų įdomu sužinoti, kaip jūs susijęsite migracijos ir saugumo klausimus, žvelgiant į tai, kad Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl vidaus saugumo strategijos um, tobulinimo. Ir ačiū už atsakymus. Toliau, ponia Kinijankė. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu palinkėti pirmininkaujančiai Latvijai sėkmės sprendžiant visus visas kylančias e, problemas ir aišku pasidžiaugti, kad jūs ketinate aps, e, peržiūrėti Dublino reglamentą siekiant geriau apsaugoti nepilnamečių teisės. Tai labai rūpia Europos parlamentui ir mes pritarėme. Kitas dalykas, kad pirmininkaujantį Latviją galėtų siekti ambicingesnių tikslų ir galvoti apie bendrą visų valstybių narių atsakomybę. Netrukus komisija turės pateikti savo strategiją, mes to džiaugiamės. Bet ar jūs ketinate žvelgti toliau, negu apriepsta strategija? Ir ar diskusija vis dar bus diskusija tarp atskirų valstybių narių? Bet mes turėtume tikrai iš esmės pataisyti Dublino reglamentą, nes tai svarbu galų gale ir prieglopšio procedūros e, požiūrių. Ačiū, panas Penelį, kad gerai suprantate, bet e, pirmiausia, noriu užtikrinti, kad būtų deramai elgiamasi su pirmininkaujančios valstybės narės ministrais, nes aš galiu a, e, labai gerai įsivaizduoti, a, kokia lavina klausimų jūs dabar užgriuvo ir jie visi susiję su svarbiomis sritimis, o ministrai tikrai um, niekada negali būti pasiruošę atsakyti į labai smulkius klausimus. Todėl aš tikiu, kad kol, aš mačiau, kad kol jūs už. Um, Uždavinėjot klausimus, jie padalijo klausimus surašydami ant atskirų popieriaus lapelių ir vienas iš jų pavadintas nėra atsakymo. Taigi, e, nepamirškite, kad e, mažai valstybei pirmininkavimas yra didelis iššūkis, ruoštis reikia labai kruopščiai ir todėl noriu palinkėti e, kuo geriausios sėkmės ministrams. Taigi, perdodu žodį ministrams, jums pirmiausia, ponė ministrė, žinau, kad jūs gal ne vis visus klausimus galėsite atsakyti. Na, aš pasistengsiu atsakyti, sako ministras, bet kalbėsiu latviškai. Ačiū visiems komiteto nariams už šiltus sveikinimus, nes Latvija tikrai <clears throat> džiaugiasi tą garbę, kurį jai teko ir, aišku, super gerai supranta savo atsakomybę, nes Latvija atsidūrė gana unikalioje situacijoje šiuo metu ir šis darbas mums, ko gero, svarbiausias iššūkis po to, kai mes atgavome savo nepriklausomybę. Atkūrėme nepriklausomybę. Dabar dėl um, baudžiamos, baudžiamojo proceso ir um, nukentėjusiųjų apsaugos, vaikų, uh, įrodymų teikimo. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad jūs visiškai teisingai pastebėjote, būtina apsaugoti nukentėjusiuosius. Tačiau, kaip jūs žinote, 2012 metais buvo patvirtinta nukentėjusių teisų apsaugos direktyva. Tai yra pamatinė direktyva ir pagal ją valstybės narės, įskaitant ir Latviją, privalo suderinti atitinkamas e, nacionalinės teisės normas. Tai beje, nėra taip jau labai paprasta. Darbas tebe vyksta, o kalbant apie kaltinamųjų teisų apsaugą. Tai šiuo atveju reikia vadovautas nekaltumo presumpcijos principų. Tai nediskutuotinas dalykas. Mes negalime priimti sprendimo Negalime kaltinti asmens, kol teismas nepriemė vienokio ar kitokio kaltinamojo ar išteisinamojo nuosprendžio. Aišku, valstybės narės vadovaujasi įvairiais nacionaliniais teisės aktais, bet labai dažnai jų nepakanka, kad būtų asmenys apsaugoti nuo nedara, nedaramo kaltinimo. Dabar dėl duomenų apsaugos. Nors mes iš dalies susitarėme taryboje dėl dviejų reglamento skyrių ir viešajame bei privačiame sektorėje stebima pažanga duomenų apsaugos srityje, tai pažymėta ir taryboje, mes turime siekti e, daug labiau apčiuopiamų rezultatų. O dėl darbų grafiko Iš pradžių mes buvome labiau optimistiškai nusiteikę ir tikėjomės, kad kovo mėnesį pavyks patvirtinti reglamentą, o birželį direktyvą. Tačiau laikas parodė, kad abu dokumentų projektus reikia analizuoti lygiai grečiai ir, ko gero, jų tvirtinimas įmanomas tik tai po TVR ministrų posėdžio birželį. Kitas klausimas, kiti klausimai. Tarp jų buvo klausimas dėl terorizmo. Klausimą uždavė vienas iš jūsų kolegų. Mes nebejotinai pasirengę glaučiai dirbti kartu su Europos parlamentu. Ir noriu paklausti pirmininko Gal dabar reikėtų atiduoti, gal, suteikti galimybę vidaus reikalų ministrui atsakyti į šį klausimą, ar aš pirmiausia turiu atsakyti į visus man skirtus klausimus, ar mes kaitaliosimės, ką jūs siūlote, ponia pirmininkė. Ačiū, labai ačiū už visus šiltus žodžius ir sveikinimus pirmininkaujančiai Latvijai. Jūs tikrai uždavėte labai daug klausimų. Aš tikrai atsiprašau jei mes nesugebėsime atsakyti į visus klausimus, bet galiu pažadėti, kad mes į visus klausimus tikrai atsakysime raštu. O šiandien pradėsiu nuo klausimo, kuris rūpi daugeliu jūsų komiteto narių ir tai yra migracijos klausimas bei su ją susijusios problemos, tokios kaip neteisėta migracija prieglupščio prašymo reikalai. Pirmininkaujantį Latviją mano, kad labai svarbu pirmiausia pasinaudoti tuo atliktų kitų pirmininkaujančių valstybių darbų. O tai reiškia, kad reikia a, pasinaudoti Frontexo anksčiau vykdytomis operacijomis ir patirtimi šią sritimi, kovoti su neteisėta migraciją. Deja, šiame kontekste dera pažymėti, kad padėtis trečiosiose šalyse tikrai tokią kovą apsunkina. Ir dar vienas dalykas, reikia kovoti su laivais vaiduokliais. Beje, Mes tikrai esame dėkingi Italijos vyriausybei ir Frontexui už bendrai vykdytas operacijas, nes jos leido išgelbėti daugelio žmonių gyvybės. Manau, taip turėtume dirbti ir toliau. Bet būtina išsiaiškinti a, neteisėtų migracijų gabentojų tinklus ir nubausti jų vadovus bei narius. Aš manau, kad per pirmininkavimo laikotarpį Latvija vadovausias labiau holistiniu požiūriu. Mes ketiname šį klausimą apsvarstyti sausio 29 dieną, kai TVR ministrai susirinks į neformalų posėdį Rygoje. Ir mūsų ministras ketina taip pat tarti savo žodį, o mes siūlysime kurti specifinius mechanizmus. Bet mums reikia galvoti apie tikrą, o ne popierinį solidarumą migraciją. Jūs žinote, Latvija, aišku, maža valstybė narė, tačiau mes um, prisidėjome prie Frontexo operacijos, kuri buvo skirta kovoti su neteisėta migracija. Mes daug dirbame rytų sienoje, kaip jūs žinote, uh, mes esame atsakingi už kelis šimtus kilometrų ES išorės sieną. Sienos. Ir tos sienos apsauga. Mes sulaikome nelegalų gabentojus ir neteisėtai sieną kertančius migrantus. Bet tikrai, kaip ir jūs, manau, kad reikia tęsti šią diskusiją diskusiją šiuo klausimu. Mes tikrai nebėgame nuo atsakomybės ir mes dirbsime kartu ir su komisija. Ponas Dijas Dimeira. Atsakydamas jūsų klausimą galiu pasakyti, jūs teisingai pastebėjote, aš tikrai labai detaliai nepristatinėjau visų teisės aktų, nes tada mano kalba truktų ilgiau nei valandą. Mes, vak, mes tiesiog šiandien jūs informavimą apie pagrindinius jūs toliau pažangios sienos dokumentų projektui. Taip, nebejotinai, mes tuos dokumentus analizuosime toliau, o beje, šiuo požiūriu tikrai yra nemažai klaustukų parlamentas norėtų daugiau galių, kad galėtų kontroliuoti Europolo veiklą, pavyzdžiui. Ir mes esame pasirengę svarstyti tokius klausimus, tuo labiau, kad pažangios, pažangios sienų apsaugos dokumentų paketas yra tarp mūsų prioritetinių uždavinių. Keleivių duomenų įrašas. Taip, tai mūsų prioritetinė darbo sritis, o kai kalbame apie e, Europos viduje perdodama informacija apie keliaivių duomenų įrašus. Tai dera pasibėti, kad vasarį komisija pateiks e, savo dokumentą. Nepamirškite, kad yra e, valstybių narių, kurios jau įdėgė savo PNR nacionalinę sistemą. Ir, ir žinote, Visada girdėjome, kad ne, gal ne, ne visai reikalinga tokia sistema Europos Sąjungoje. Bet aš manau, kad jie reikalinga ir kai kurios valstybės narės jau sukūrė nacionalinį keleivio duomenų, keleivių duomenų registrą. Todėl, manau, labai svarbu susitarti dėl bendrų europinių, europinių principų, o tikslas šiuo atveju yra užtikrinti asmeninių asmens duomenų apsaugą ir pagarbą žmogaus teisėms. Dabar kova su terorizmu. Pone Sipil klausė, domėjosi kova, kovo su terorizmu klausimu agentūra. Taip, yra įvairios agentūros, kurios susijima darbų šioje srityje ir tikrai nereikia steigti naujų struktūrų nereikia naujų priemonių, tiesiog reikia labai veiksmingai išnaudoti tai, ką turime. Per paskutinį kozi komiteto posėdį apibrieštos pagrindinės darbo kryptis, beje, labai uh, vaisingai padiskutavome su Libe komiteto pirmininku šio klausimu ir mes svarstėme ir labai konkrečias priemonės. Aš manau, kad tikrai bus numatytos konkrečios mūsų tolimesnių veiksmų priemonės. Dabar norėčiau atsakyti poniai Vikstram dėl bendrosios prieglupščio sistemos ir Dublino reglamento peržiūros. Pirmiausia, tikrai pritariu minčiai, kad svarbu susitarti su Europos parlamentu, ypač svarbu susitarti dėl to, kaip bus vykdomas, kaip bus e, elgiamasi su nelydimais nepilnamečiais. Mūsų pozicijos kažkiek skiriasi, o tarybos suteikti įgaliojimai, be kita ko, suteikia mums mums sako štai ką, kad um, patikrinimai neturėtų būti vykdomi visose šalyse, bet um, mes taip pat netmetame galimybės, kad nepilnamečiai gali būti išsiunčiami tik tais atvejais, kai tai atitinka šimtų procentų tų nepilnamečių interesus. Kolegija. Aš tęsiu. Pratęsiu kolegos vidaus reikalų ministro pasisakymą ir paskui paliksiu jam laiko atsakyti į likusius klausimus. E, ponas Kirchhoff kalbėjo apie procesinės teisės. Žinoma, suvokiame, kad procesinės nepilnamečių teisės yra jautrus klausimas. Šį reglamentą reikia tobulinti. Mums reikia atskiro šio klausimo reglamentavimo ir todėl Latvija savo pirmininkavimo metu yra pasiruošusi aptarti šį klausimą ir pateikti lankstų pasiūlymą. Taip pat esame pasiryžę aktyviau dirbti su nekaltumo prezumcijos klausimu. Ponas Velo klausė apie nediskriminavimo direktyvą. Turiu pabrėžti, jog šiuo klausimu įvairiose valstybėse narėse nuomonės išsiskiria. Ir tai yra suprantama, kadangi tai, kaip suvokiame diskriminaciją, mes panašiai suvokiame diskriminaciją, tačiau yra šiek tiek skirtingų standartų ar tradicijų, kurias norėtų išsaugoti valstybės narės, nes jau metų metus gyveno remdamosis tokiais standartais ir nenori nuo jų nutolti. Europos žmogaus teisų teismas byloje prieš Austriją pripažino, kad tik valstybė narė gali būti laikoma kompetitinga pripažinti civilinės teisės sąjungą. Ir šios teisės negalima apriboti, nes tai būtų diskriminacija. Galbūt vidaus reikalų ministras galės papildyti. Kolegos, sako pirmininkas, mes jau turime daryti galutinės išvadas, kadangi laikas tikrai mus spaudžia. Labai atsiprašau kolegų, kurie nespėjo pateikti klausimų, tačiau dabar siūlau jau pereiti prie baigiamųjų išvadų. Taip. Atsižvelgiant į tai, kad laikas mus riboja, noriu dar sėki pakartoti tiems parlamento nariams, kurie to klausia, kad pirmininkaujantį Latviją e, sieks didesnio saugumo Europoje. Ir tuo pat metu visiškai paisės pagrindinių teisų ir laisvių. Buvo užduoti klausimai apie išorės dimenciją ir bendradarbiavimą, kaip spręsime klausimus susijusius su išorės saugumu, vidaus saugumu. Žinoma, šiame globaliame pasaulyje negalime išsiversti be bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis. nes tada negalėsime valdyti migracijos ar užtikrinti saugumo. Taigi, kaip pirmininkauti šalis, mes tęsime veiklą ir šioje srityje. Ypač svarbu bendradarbiauti ekspertų lygmenyje. Taip pat labai svarbu užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą ir su kaimininėmis šalimis. Taip pat mes ypatingą dėmesį skirsime šiam klausimui. Toliau atsakant į klausimą apie Šengeno zonos e, plėtrą, kai Rumunija, nors Rumunija ir Bulgarija dar neprisijungė prie šios zonos. Kaip žinote, taryboje vyksta diskusijos, dėja iki šiol nepavyko pasiekti vienbalsio pritarimo, tačiau mes esame pasiruošę ir toliau aktyviai dirbti per šiuos šešis mėnesius, kad galėtume pasiekti konsensusu. Dėkoju visiems parlamento nariams ir dėkoju už visus jūsų klausimus. Mes, kaip žadėjome, pateiksime atsakymus raštu, tačiau taip pat norėčiau pateikti ir baigiamasias išvadas. Kai dėl Europos prokuroro tarnybos man pateikė klausimą apie tai, ponė Grizlek. Ir aš visiškai sutinku, kad šios institucijos galios turi būti ateityje plečiamos. Ši institucija buvo visų pirma sukurta tam, kad užtikrintų saugumą ir gynybą Europoje, kad gintų Europos vertybės. Mes turime pradėti kurti šios institucijos branduolį. Tai būtų pirmasis žingsnis, o ateityje, žinoma, galima ir toliau plėsti jos įgaliojimus, įtraukiant ir terorizmo aspektą, taip pat, kad ji būtų atsakinga už vaikų pagrobimo klausimų nagrinėjimą ir panašiai. O kai dėl Romų diskriminavimo. Mes suvokiame, kokia svarbi yra ši tema ir kaip svarbu juos integruoti į ES visuomenę. Buvo imtasi tam tikrų iniciatyvų šioje srityje. 2011 metais buvo gyvendinam patvirtinta ES programa, o 2013 metais pasirodė tarybos rekomendacijos dėl to, kokių veiksmingų žingsnių reikėtų imtis valstybėse narėse. Tikiuosi, kad šios priemonės e, padės pasiekti konkrečių rezultatų. Dėkoju už jūsų dėmesį. Taip pat norėčiau priminti, kad e, nors negalėjome dabar atsakyti į visus klausimus, bet raštu į juos atsakysime tikrai. Prieš perinant prie kito klausimo, norėčiau padėkoti ministrams už jų skirtą laiką, o kolegoms už kantrybę. Mes turime kalbėti apie labai sudėtingus, kompleksiškus klausimus, nuo migracijos iki Europos prokuroro tarnybos ir greitai aptarti to neįmanoma. Dėkoju, kad parlamento nariai ir ministrai pabandėte tai išsamei pakalbėti. Iš tikrųjų, pavyko neblogai. Tačiau laiko pasigilinti šios klausimus tikrai pritrūko pasiruošiamųjų posėdžių metu su Latvijos, pirmikančia Latvija, akivaizdu, kad mm, po Paryžiaus išpolių iš tikrųjų e, bus e, būtina aptarti įvairius klausimus. Per Rygos, vadovų, per Rygos tarybą juos aptarsime, taip pat bus įvairių trilogų. Ir iš tikrųjų dabar teks padirbėti daug daugiau, atsižvelgianti tai, kas įvyko pastaruoju metu. Ir Libe komiteto darbo krūvis iš tikrųjų yra labai didelis ir jums teks taip pat jame dalyvauti. Jūsų pirmininkavimo metu mes bendradarbiausime su jūsų komanda. E, ir mūsų komiteto nariai tikrai tikisi to bendradarbiavimo su jumis. Klausimais, apie kuriuos šiandien ir kalbėjome nes e, tame bendradarbiavime ir yra pagrindinė pridedamoji vertė. Taigi dėkojame, kad atvykote ir dėkojame, iš anksto dėkojame už tą praktinį darbą, kurį atliksite per šios šešis mėnesius. Ir dėkoju, kad atsakėte į klausimus. Kolegoms dėkoju už kantrybę, sako pirmininkas.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 vietas, nes mes labai vėluojame, sako pirmininkas. Dabar vyks pasikeitimas nuomonėmis su Krim Garkov, ES Lysa sistemos vykdančioje direktorium ir um, kolegos. Mūsų tikslas šiuo atveju yra įsiaiškinti, kiek sistemos SIS Eurodac vis veikia patikimai ir uh, ką rodo testavimo rezultatai. Kolegos, mes pradėjome darbą. Nežinau, ar visi suprantate, kad mes pradėjome darbą, sako pirmininkas, ir prašyčiau užimti savo vietą salėje. Taip pat param, mes svarstysime ir paramą prieglopščio suteikimo sistemai. Noriu trumpai štai ką pasakyti, kad nacionalinės saugumo institucijų priežiūros programa buvo patvirtinta praėjusiais metais, vasario 21 dieną, ir mes paprašėme, kad ES Lysa informuotų parlamentą apie uh, Lysos sistemos patikimumą 14 metų pabaigoje. Kolegos, prašome tylos, sako pirmininkas. Taigi, šiuo atveju e, ES lisos sistemų patikimumas gali būti naudingas mūsų komitetui svarstant masinės plačios e, priežiūros plačios kontrolės klausimą. O kadangi atvyko ponas, ponas Garkov, mes paprašėme, kad jis tuo pačiu pristatytų ir ES lyzos darbo programą, bei tai, kas nuveikta praėjusiais metais. Taigi noriu pasveikinti ES lyzos vykdantį direktorių Garkovą, kuris e, pristatys pirmin, e, savo darbo programą. Ir trečias dalykas, tai ES Lyza, aišku, yra pagrindinė vadovaujanti institucija TVR reikalų srityje. Todėl norėčiau suteikti žodį ponui Garkovui, yra kartu ir ponas Viseris iš EASO. Labas rytas, ponios ir ponai, esu dėkingas, kad pakvietėte mane į savo posėdį Ir mes iš tiesų visada manėme, kad e, glaudus bendradarbiavimas su Europos parlamentu gali užtikrinti sėkmingą mūsų agentūros darbą. Kadangi pirmoji potėme, kurią kalbėsiu, leis pateikti man naujausios informacijos apie agentūros valdomų sistemų patikimumą, tai aš kalbėsiu atsižvelgdamas į Tai, ką parlamentas patvirtino 14 metų vasario 21 dieną. Ir būtent tokiame kontekste pristatysiu sistemų patikimumo. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad es Liza valdo sistemas duomenis, kurių nesunčiami trečiosioms šalims. Ir šio požiūrių pozicija yra labai aiški, todėl jokio pavojaus duomenims nekyla. Kitas dalykas, kuris labai svarbus, yra techninės sistemų patikimumas ir duomenų patikimumas bei darnumas. Ir trumpai aš jums pristatysiu, kokia yra padėti šioje srityje. Taigi pirmiausia, techninis sistemų patikimumas. Ta numato pagrindinis reglamentas, kuris be kitas, o kitako sako, kad 24 valandas per parą atitinkamos valstybių narių institucijos turi turėti galimybę prisijungti prie sistemų. Ir tai yra užtikrinama. O tai reiškia, kad techninių požiūrių sistemos turi būti labai patikimos. Ir mes net ne abejojame to. Kitas dalykas - duomenų apsauga. Už ją taip pat atsako agentūra pagal agentūros įsteigimo reglamentą. Dar noriu pažymėti, kad sistemas sudaro ne tik centrinė stotis ir prijungti tinklai, bet ir galim, centrinė duomenų bazė, prie kurios įmanoma tai prisijungti. Taigi mes kaip agentūra turime atsižvelgti į tokią specifiką. Ir šio požiūriu atsakomybė labai aiškiai pasiskirsto tarp agentūrą ir valstybių narių, nes valstyb... agentūra atsako už pagrindinę stotį ir duomenų bazę bei jungtis, o valstybės narės už nacionalinės prijungtas sistemas. Ir šio požiūriu reikalinga analizuoti asmens duomenų apsaugą, nes duomenys perdodami iš centrinės bazės valstybėms narėms ir taip toliau. Ir apsauga, apsauga reglamentuojama reglamentu. Turiu pasakyti, kad nuo pat pradžių savo veiklos e, sukurta sistemų apsaugo, sukurta sistemų apsaugos planas, kuris numato įvairius atvejus, įskaitant ir nepaprastąją padėtį. Yra numatytos fizinės apsaugos priemonės, kurios reglamentoja, kaip kas gali prieiti prie pastato ir taip toliau. Taip pat yra numatytos ir atitinkamos a, personalo darbo taisyklės, kurios reglamentoja, kas turi teisę atlikti kokius veiksmus. Ir dabartiniu metu vis tos taisyklės yra šimtų procentų įgyvendintos. O dėl duomenų patikimumo, tai agentūra mano, kad duomenų ir sistemų patikimumas yra labai svarbus dalykas. Todėl agentūra nuolatos tikrina duomenų kokybę, dalyjasi uh, tyrimo rezultatais su valstybėmis narėmis, bet to yra, mes atsižvelgėme uh, į įvairias rekomendacijas, nes pavyzdžiui, šiuo metu vyksta bandymai SIS 2 sistemos ir mums reikia išspręsti tam tikras spragas kokybės srityje. Toliau, aišku, sistemų apsaugos apsaugą reikės tobulinti ir toliau nes nuolatos kyla tam tikros grėsmės, todėl agentūra yra sukūrusi saugumo pareigūnų tinklą, tai yra tiesiog formas, kuriame valstybės narės um, gali bendrai apsvarstyti problemas, kurios kyla informacinių technologijų srityje saugumo požiūrių ir uh, ieškoti bendrų sprendimų. Tai reiškia, kad mes atliekame bendrą darbą ir ateityje bendrai galėsime apibriežti saugumui kylančius iššūkius ir kartu galėsime, galėsime spręsti problemą. Dar vienas dalykas, kad pagal mums suteiktus įgaliojimus mes turime imtis ir techninių ir kitokių priemonų, kurios užtikrintų sistemų saugumą. Be kita ko, tai apima ir apsaugos planus, komunikavimo kanalus, prisijungimą prie sistemos, prisijungimo registravimą, sistemų darbo stebėjimą ir fizinę apsaugą ir galiausiai personalo mokymą, kad agentūra agentūroje dirbtų tik tai tinkamus įgūdžius turintis patikimi pareigūnai, nes tai tiesiogiai sėtina su sistemų veikimo patikimumu. Taigi, visos sistemos, kurias dabar valdo agentūra, tikrai veikia patikimai. Ir baigdamas, norėčiau priminti 94 ir 96 ataskaitos konstituojamasias dalis, kuriuose labai aiškiai pasakyta, ką reikia daryti, kad būtų apsaugoti asmens duomenis ir ką reikia daryti, kad būtų įgyvendita kovos su nusikaltimais elektroninėje erdvėje strategija. Aš esu tikras, kad agentūra dirba sėkmingai ir sėkmingai prisideda prie visų tų tikslų, kurie įvardyti ataskaitoje ir ateityje, jeigu tik reikės ir toliau a, dirbs lygiai taip pat naudingai. Ačiū, aš manau, kad pirmiausia tada klausimus užduosim. Coelho. Karlos Koelijo pirmas gali paklausti. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paklausti apie darbo programą. Ponas Gerkov kalbės apie tai savo antrajame pasisakymė. Palūkėkite. Okay, Mr. Visser, do you want to go ahead? No, what, what are we going to... Uh,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 Man labai malonu dalyvauti susitikime su jumis, turint omenyje tuos e, įvykius Prancūzijoje praėjusią savaitę. Manyčiau, verta pagalvoti apie agentūrų veiklą, saugumo srityje veikiančių agentūrų veiklą. bendradarbiavimas tarp agentūrų prasidėjo prieš keletą metų, o pastraisiais metais ypač sustiprėjo. Tai pasakytina ypač apie praėjusius metus, o kaip kolega e, kalbėjo ir šiais metais tas bendramiaus sustiprėjimas yra akivaizdus. Reglamente yra suformuluoti įgaliojimai dėl agentūrų veiklos. Tačiau reikėtų pasakyti, kad saugumo srityje formuluojami įgaliojimai, agentūrų veiklos įgaliojimai yra labai panašus. Tas koordinavimo poreikis yra akivaizdus, tačiau tas akivaizdumas turi būti įrodytas praktikoje. Taigi mes koordinuojame savo veiklą tarpusavyje. Pirmą kartą mes e, agentūros prisistatėme visos kartu, parengėme informaciją, kurioje yra nurodoma mūsų, nurodomas mūsų veiklos pobūdis. Nenorėčiau kalbėti apie visas agentūras, kadangi uh, tai užtruktų labai ilgai. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mes dirbame kartu, kaip koordinuojame savo veiklą. Mūsų agentūros e, jaučiasi tarsi dirbdamos vienoje šeimoje, palaiko ryšius nuo pat savo veiklos pradžios, bendrai kūrė veiklos programas ir jau keletą metų uh, skirtingos agentūrų veiklos programos yra apibendrinamos, ieškant sąlyčio taškų papildomumo ir siekiant pasimokyti viena iš kitos. Mes praėjusiais metais taip aktyviai bendradarbiavome ir kurdami bendrą programą ir strateginės gairias, kuriuose mes labai išsamei nurodome, kaip mes galėtume e, e, e, prisidėti prie tų strateginių gairių įgyvendinimo. Trumpinsiu savo pasisakymą, kadangi išdaliname informaciją parengtą raštu. Yra tam tikrų sričių, kuriuose mes ypatingai intensyviai bendradarbiavome. Vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo srityje mes bendradarbiaujame. Ir komisijai, valstybėms narės, tarybai, tarnėms tarybai ir parlamentui bandėme pristatyti tokį visą apimantį požiūrį į tai, kaip reikėtų veikti praktikoje. Prieglapšio e, migracijos ir sienų valdymo srityse mūsų agentūros e, ypatingai aktyviai keičiasi informacija, tačiau bendrauja ir pagal poreikį. Pavyzdžiui, kai praėjusiais metais e, susidūrėme su nelauktais įvykiais Ukrainoje mes iš karto paprašėme e, Europolo įvertinti situaciją, kad žinotumėme, kas Ukrainoje vyksta. Taip pat e, vizos, vizų režimo e, supaprastinimo kontekste mums taip pat labai svarbu buvo žinoti, kokios ir naujos tendencijos ir mes kartu bandėme įvertinti situaciją. Viduržėmio jūros regione prie Lampedūzos susidariusi situacija praėjusiais metais pareikalavo viduržėmio jūros e, e, valstybių ypatingų pastangų įgyveninant bendrus projektus pagal uh, E, Vidužėmė jūros regiono task force e, veiksmus. Taip pat e, reikėtų paminėti ir bendrus veiksmus kovojant su bendrais iššūkiais ir grėsmėmis. Frontex ir IAZO bendras projektas dėl identifikavimo ir asmenų registravimo IAZO ir Frontex iš esmės dirba e, ben iš vien migracijos srityje ir sienų valdymo, išorės sienų valdymo srityje, netgi keičiasi savo e, turimomis e, priemonėmis. E, ankstyvame etape jau e, aptinkant grėsmės, taip pat vykdo bendrus mokymus, gyvena bendras priemonės įvairiose srityse, pavyzdžiui, bendrus projektus Graikijoje. Šengino sistemos vertinimo mechanizmas apima daugumą agentūrų ir žinoma išmanaus sienų valdymo paketas savaime suprantama įtraukia visas agentūras, taip pat nark... ataskaita apie narkotikų rinkos tendencijas, taip pat uh, verčia mus bendradarbiauti šioje ir kitose srityse. Bendrųjų tyrimų komandos taip pat yra viena iš mūsų bendradarbiavimo e, e, platformų. Žinoma, ir bendrausias mūsų e, bendradarbiavimo vardiklis yra bendri mokymai, kadangi juose mes vadovaujamės bendra europinė mokymo kultūra ir galima tų mokymų metu įsisavinti įvairiausius bendrus aspektus. Of course, I can speak about okay. priorities for the system. Okay. Thank you, Chair. After, after the, uh... Ačiū. Po vizar pasisakymo aš norėčiau pristatyti jums tinklo prioritetus šiais metams. Norėčiau pasakyti, kad, kad mes tinkle vadovausimės tais pačiais principais. Tai reiškia, kad mes uh, uh, dirbsime taip kaip anksčiau, dirbsime kaip komanda, kadangi taip mes pasiekime savo tikslų ir žinoma mes pristatysime skaidriai savo veiklos vertus ir principus visuomeniai. Turint tai omenyje, tinklo šių metų prioritetai bus skirstomi į tris grupės. Pirmiausia, agentūra tęs vykdys savo operatyvinę veiklą atsižvelgiant į politinius ES ir valstybių narių e, tikslus. E, atsižvelgsime į išorės veiksmų tarnybos suformuotus tikslus, taip pat į valstybių narių specifinius poreikius, bet to agentūra toliau plės savo indėlį įneždama, patekdama pasiūlymų politiniai diskusijai, žinoma, vadovaudomiesi savo įgaliojimais ir savo profesinėmis galiomis. Mes taip pat norėtume pagerinti savo matomumą ES visuomenės akise ir norėtume parodyti, kokią papildomą naudą atneša atskirų agentūrų veikla. Šitas priorites įgyvendinsime e, konkrečiomis priemonėmis, įgyvendinami iniciatyvas, kurios prasidėjo anksčiau pavyzdžiui, mokymo programų derinimas, taip pat žinių sklaida tarp agentūrų. Tai labai svarbu, turint omenyje Šengeno tarpusavio ryšių plėtros mechanizmą, labai svarbu bendrauti valstybėms narbėjams tarpusavėje, taip pat agentūroms ir toliau E, jos vykdys analitinę e, vertinamąją veiklą ir keisis šią informaciją. Taip pat mes teiksime pagalbą įgyveninant išorės veiksmų programas, taigi mes keisimės turimą technologiją ir verslo ir sukauptą praktiką. Taigi mes Taip, galvojame sustiprinti agentūrų veiksmingumą, bet to agentūros padės įgyvendinti ES strateginės iniciatyvas, tokias kaip Smart Borders ir kitas, kadangi bendri veiksmai visada atneša ilgalaikių rezultatų ilgalaikėje perspektyvoje. Dėkoju abiem vykdomiesiams direktoriams, o dabar suteiksiu žodį e, komiteto nariams. Pradėkime nuo Karlos Koelio. Dėkoju pirmininkė. Dėkui ir dviem direktoriams už e, jų pateiktą informaciją. Ponas Viser paminėjo naują Šengeno vertinimo mechanizmą. Gal galėtumėte šiek tiek išsameu paaiškinti? apie tai, koks bendradarbiavimas numatomas tarp visų agentūrų naujajame Šengeno vertinimo mechanizme. Kai dėl pono Garkovo, jūs žinote, kaip vertinu jūsų darbą ir jūsų agentūros atliekamą darbą taip pat. Dėkuoju už jūsų pateiktą informaciją apie sistemų saugumą ir veiksmingumą, aš mažiau iš jūsų ir nesitikėčiau. Tačiau paskutinėme pasisakymę kalbėjote apie naująjį išmanau sienų valdymo paketą. Norėčiau pasakyti, kad jau turėjau progos šiame komitete pasakyti, kodėl mano galva šis projektas yra neteisėtas. Ogi todėl, kad akivaizdu, jo komisija nusprendė ignoruoti parlamento prerogatyvas ir pradėjo šį projektą už agentūros reglamento ribų. Norėčiau paklausti pono Garkovo, ar jūs domėjotės šios procedūros teisėtumu ir ar manote, kad e, toks procesas yra teisingas? Ir antra, žinau, kad Talinė spalio pirmą dieną surengėte konferenciją šią temą ir bent du kalbėtojai paminėjo, kad e, numatytos lėšos buvo pakankamos ir net tvarkaraštis buvo tinkamai sudarytas. Norėčiau paprašyti jūsų pasidalinti savo nuomonę apie šios procedūros teisingumą, teisėtumą ir apie tai, ar buvo teisingos tos konferencijos dalyvių padarytos pastabos. Ačiū, Karlos. Toliau kalbės ponė Revel. Atsiprašau. Dėkoju. Aš paklausiu apie. Mano klausimas susijęs su Paryžiaus išpoliais, kurie mums priminė, kad būtina priimti teisės aktus Europos lygių, padidinti valstybių narių saugumą, taip pat uh, padidinti nuoseklų šio klausimo sprendimą. Ir kaip bus, atsiprašau, sako pirmininkas, Gal galėtumėte sustoti sekundį vertimo? Nėra. Ar dabar gerai? Dabar jau gerai. Taigi pasikartosiu. Prancūzijos išpoliai primena, kad būtina primti Europos lygių teisės aktus, kad geriau būtų koordinuojama vidaus e, saugumo politika ir taip pat e, nusekliau. Europos Sąjunga tuo tikslu turi sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių per žvalgybos institucijas, taip pat e, pagerinti duomenų rinkimą ir apsikeitimą tačiau nepažeisdama duomenų apsaugos ir asmens laisvių. E, Šengeno sistema SES2 taip pat turėtų būti labai veiksminga, sekant e, džihadistų kovotojų judėjimą per sienas. Pagal komis komisija e, daugelis valstybių narių nepakankamai, e, nepakankamai seka šios SIS duomenis. Kaip Eliza galėtų padėti geriau naudoti šią sistemą valstybėse narėse? Ir taip pat, e, kaip su Europol ir Eurojus susijus yra Eliza ir koks yra bendradarbiavimas tarp šių trijų institucijų? Dėkoju. Dėkoju už jūsų klausimą. Toliau kalbės ponė Winberg. Dėkoju už sutiktą žodį, dėkoju ir už informaciją. Komisija e, mano, kad e, e, sistemos galėtų veikti ir veiksmingiau. Man atrodo, kad valstybės narės turėtų pritaikyti visų pirma visas egzistuojančias sistemas ir, ir jas taikyti pasieniuose. Jeigu jos to nedarys, tai jos bus laikomas atsakingomis, už, už, jeigu jas pateks teroristai ir įvykdys išpolius. Sakoma, kad yra tam tikrų techninių problemų, kurios e, paaiškina tuos nesklandumus. Uh, Tačiau matome, kas vyksta Turkijoje ir tai kelia klausimų. Man atrodo, kad reikia leisti, numatyti galimybę kiekvienai valstybei nariai e, imtis veiksmų. Ir taip pat e, mums reikia sekti keliautojus, kaip jie kerta ES sienas, ypač e, kai jų kelionės e, pradžia yra Stambulas. E, Taip pat reikia apsispręsti, į kurias rytis kreipsime didžiausią dėmesį. Pavyzdžiui, galbūt tai tam tikras kilmės šalis Irakas. Mm, žinome, kas įvyko Prancūzijoje su, Prancūzijoje su broliais Koši, jie jau, jau kaip aiškiai buvo žinomi teisės saugai ir kirto sieną daugelį kartų. E, dėl SIS sistemos, žinoma, reikia ją naudoti taip, kaip ir numatyta. Labai svarbu, kad valstybės narės galėtų bendradarbiauti ir diskutuoti apie šių sistemų įgyvendinimą. Ir ką manote apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina SIS2 sistemą? Ačiū. Ačiū toliau. Pone Kakela. Ačiū. Vieną klausimą noriu užduoti ponui Visuriui dėl EASOS. Jūs minėjote, kad pagal pažangių sienų kontrolės sistemą visos agentūros veikia darniai. O ką atlieka EASO agentūra? Gal galėtumėt paaiškinti ir dėl uh, kito klausimo, tai aš pratęsiu Karlos mintį ir klausimas skirtas Gorkovui. Ar nemanote, kad užsimti eksperimentiniais projektais, kai teisinis pagrindas dar nesukurtas, gal nereikėtų. Bet jūs pasirašėte susitarimą partnerystės su komisija. Ir norėčiau be to dar pasiteirauti, kaip jūs įsivaizduojate, ar jūs nepažeidžiate reglamento, nes jūs tikrai pažeidžiate reglamentą, pažeidžiate jums suteiktos kompetencijos sritį. Nes Kaip mes suprantame, bandomasis projektas užtikrins uh, bandymus, taip? Ne daugiau, bet labai įdomu būtų sužinoti, ar tai, kas vyks bandomojo projekto metu, nebus duomenų bandymai, e, kaip veikia duomenų perdavimas trečiosiam šalims. Nors jūs sakote, kad trečiosiam šalims jokie duomenys neturi būti perteikimi. Kažkaip nesueina man šitie galai, norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Taip, aš manau, kad kai kurios klausimus tikriausiai turėtų atsakyti komisija, sako pirmininkas, bet nežinau, ar a, užteks laiko komisijai pabaigoje tarti žodį. Toliau Mario Loston. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti svečiams už suteiktą informaciją ir pasakyti, kad ES lysa Lisoje lankiausi Talinę ir man padarė didelį įspūdį profesionalus darbas es Lisoje. Prošiūroje jūs e, rašote, kad jūs norėtumėte tapti žinių ir kompetencijos centru. Ar jūs galėtumėt pasakyti, apie kokį analitinį darbą jūs susimenate šiuo atveju? Kokį analitinį darbą galėtų atlikti centras? Nes tikrai e, įsivaizduoju, kad jūs gerai išmanote duomenų apsaugos teisės akto projekto vingrybės. Tačiau kaip jūs pats įsivaizduojate, kaip įmanoma apsaugoti asmens duomenis? Kitas dalykas, kaip galima sukontroliuoti kitus duomenis, ne asmens duomenis. Ir ar jau savaime, kuriant technologijas, yra numatomos duomenų apsaugos priemonės. Taigi, kaip jūs, kaip tas žinių ir kompetencijos centras, galite veikti padėdami kurti tokias techninės priemonas. Ir galiausiai ponė Veršė. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju už jūsų mums pateiktą informaciją. Mane nustebino vienas elementas Jūs kalbėjote apie visas priemonės, kurių imtasi saugumui ištikrinti. E, norėčiau, kad pakalbėtume ir apie piliečių saugumą ir kas daroma apsaugant duomenų, duomenis ir piliečių teisės apsaugant. Mums tai šiame Europos parlamente yra labai svarbu ir man atrodo, kad daug kas iš mūsų laikosi tokios nuomonės. Prancūzijoje po išpolių prasidėjo Mm, aršios diskusijos dėl saugumo ir žmonių laisvės. Mm, daug kas sako, kad mm, negalime leisti, kad e, JAV e, patriot įstatymas e, pasikartotų ir Prancūzijoje ir turėtų neįgiamų pasiekmių. na, jūs pirmininkaujantį šiai platformai esate atsakingas taip pat ir už prieglapšio prašytojų klausimą ir jų apsaugą. Šis klausimas, man atrodo, irgi dabar yra aktualus. Ir taip pat noriu pasakyti, kad dėl išpolių Prancūzijoje. Ponai Koši ir panas Kulibali buvo Prancūzijos piliečiai. Ir todėl šitų išmanų, išmaniųjų sienų paketo šešta, šeštas punktas nieko nebūtų čia pakeitęs Man atrodo, kad aukščiausiame ligmenyje diskutuojantis politikai turi pagalvoti, kad visų pirma svarbiausias yra žmogiškumo faktorius. Dėkuoju. Mm, Robertai, gal jūs norėtumėt pradėti atsakymų seriją? Labai ačiū. Ačiū už klausimus. Mano kolegos Kolegoms užduota labai daug klausimų ir jūs uždavėte daug klausimų dėl šių metų darbo programos. Jeigu aš teisingai viską pasižymėjau, tai man tenka keletas klausimų. Pirmiausia, tai klausimas apie bendradarbiavimą su Šengeno vertinimo sistema. Konkretučių veiksmų mes jau ėmėmės ir toliau tai darysime ir a, svarbiausias iš tų veiksmų yra indėlis, mūsų indėlis. Tai yra ir FRA, ir SEPOLAS, ir ESLIZA, ir kitos agentūros bendradarbiauja tarpusavyje, o mes stengiamės padėti, kad tas bendradarbiavimas būtų svarus ir vaisingas, nes SFRA, e, pavyzdžiui, dalyvauja, kai tik tai reikia spręsti su žmogaus teisėmis susijusius klausimus. Agentūros įgaliojimai yra tokie, kokie yra, jos kompetencijos rytis apibriešta, mes apie tai nekalbame, mes tik norime pasakyti, kad papildomai mes įmamės veiksmų derinimo uždavinio, šią funkciją atliekame, bet tikrai nieko jokių kitų esminių pakeitimų. Dabar pažangių sienų dokumentų paketas. Visi pasiūlyti teisės aktų projektai yra svarstomi ir kaip teisingai buvo pastebėta, diskusijose labai daug politikavimo. Taip, teisinga. Bet jeigu visą tai duos rezultatų ir sistema atsiras, tai, sakykime, ASO gali duos suteikti tokios informacijos, kuri padės geriau suvokti a, atsirandančias migracijos srityje tendencijas. A, kitaip, ASO nekaip a, e, nedirba ir mes daugiau nieko nedarome, nes projektas dar tik vykdomas. Na, atrodo, kad atsakiau visus man skirtus klausimus. Ačiū, ponia Garkovai, toliau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už klausimus. Aš suprantu, kad um, visiems labai rūpi pasirengimo darbai ir pažangių sienų bandomieji projektai. Bandysiu trumpai atsakyti klausimus, kad jūs turėtumėte laiko kitiems klausimams užduoti. Dėl projekto teisėtumo keletas komiteto narių apie tai klausia. Pirmiausia, reikia paminėti, kad susitarimas yra pasirašytas pagal ESF sienų kontrolę ir tai yra tik techninė priemonė, kuri nustato lėšų panaudojimo taisyklės. Jokio kito tikslo šiuo atveju nesiekėme nes tikrieji bandomojo projekto tikslai yra apibriežti techniniuose užduotyse, kurias labai kruopšiai apsvarsti visos susijusios struktūros, įskaitant ir Europos parlamentą. Ir mes beje atsižvelgėme ir į Europos parlamento pastabas. Dabar dėl teisinės formos, kurią pasirinko komisija, vargu ar aš ką galėčiau čia pasakyti, nes komisija nustato uždavinius, o ne agentūra. Galiu tik pasakyti, jog bandomasis projektas iš tiesų yra gana plataus masto palyginti su mūsų dabartinė veikla, nes <clears throat> bus um, išbandomas galutinių stočių sujungimas ir to ryšio funkcionavimas. Ir tada jau bus e, aiškinamasi, kokie bus agentūrų uždaviniai, nes prototipas, kuris bus išbandomas, tiesiog e, vienas iš variantų, kuriuos reikia patikrinti, o variantai išdėstyti, kaip žinote, atitinkamam dokumente. Taigi šiuo požiūriu bandymų apriptis tikrai nieko nepažeidžia. Bet kalbant apie teisinę formą, tikrai ne agentūra ją pasirinko, o, o pasirinko komisija, todėl jai klausimas turėtų būti adresuotas. Dabar dėl laiko terminų. Taip, laiko terminai buvo aptarini, aptarti dar praėjusiais metais, kai prasidėjo parengėmėjai darbai, buvo svarstomi įvairūs e, bandoma projekto variantai, bet e, dauguma atvejų buvo stengiamasi galvoti apie galutinių sučių sujungimą, galutinių domenų bazių sujungimą, bet tuo metu tai buvo neįmanoma. Ir todėl projektas apsiribojo tam tikrų techninių sprendimų patikrinimu. Valstybės narė šiuo metu ruošiasi arba jau baigė pasirinkimą bandymams ir atsižvelgianti pasirinktą darbo metodą, manome, kad laiko terminai yra realistiški. Tokio e, prototipo sukūrimas ir pastatymas ir išbandymas per numatytą e, laiko tarpą nebūtų realistiškas. Bet atsižvelgiant į tai, kas daroma, aš manau, kad visai įmanoma viską padaryti ir agentūrai laiko skirta pakankamai. Toliau, duomenų perdavimas trečiosioms šalims ir ypač, kaip bus tvarkomės mens duomenys vykstant bandomajam projektui Na, turiu pasakyti, kad mes net, agentūra neturi teisės perkelti, perduoti asmens duomenų trečiosioms šalims. Mes apie tai kalbėjome su EDPS, taip pat su valstybėmis narėmis ir prieėmė tokios išvados, kad neperdodami tie yra duomenys, galų gale pagal bandomąjį projektą to daryti ir nereikia, nes agentūra neveikia už ES išorės sienų ribų. Mes E, viską darysime tik ES kontekste, tikrinsime sąsajas su 18 jungčių, 18 taškų, o dabar mes e, surinkome visą informaciją iš pasienio tarnybų, pasienio pereimo punktų ir patikėkite, tikrai labai rimtai žiūrime, kaip bus apsaugoti asmens duomenys. Toliau, SIS 2 ir ką daro agentūra, kad SIS2 sistema būtų teisėtai ir teisingai naudojamasi. Taip, šiandieno informacinė sistema yra labai rimta priemonė, kuri gali padėti mums kovojant su terorizmu arba su užverbuotais mūsų piliečiais. Atsakydamas jūsų klausimą, pirmiausia, noriu paminėti kokybės tikrinimą nes SIS2 atveju svarbu ne tai, kad jinai turi veikti visą parą, bet svarbu tai, kad duomenys, kurie saugomi duomenų centri, centrinėje duomenų bazėje, būtų pakankamai kokybiški. Ir mes tą tikriname, mes atitinkamai rengiamą valstybėse narėse kartu su kitomis agentūromis mokymus. Mes taip pat tokius mokymus rengiame vieni, beje, su Cepolu esame parengę visą bendro darbo planą. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, e, agentūra e, dalyvauja šengeno vertinimo darbe. Mes tiesiog kaip atsakinga agentūros dalis teikiame reikalingos informacijos ir taip prisėdame prie vertinimo darbo. Nes agentūra antraip yra struktūra, kuri turi padėti valstybėms narėms. Ačiū, Estamera, trumpai. Ačiū, pirmininkė. Dvičiui norėjau pasakyti po komisijos pasisakymo. Vakar pranešėjas išsakė savo nuomonę dėl e, to bandomojo projekto dėl sienų apsaugos įgyvendinimo. Aš taip pat esu susidaręs savo asmenę nuomonę, o dabar norėčiau paklausti komisijos paprašyti, kad ji išsakytų savo nuomonę, o po to aš pridursiu savo mintis. Iš tikrųjų nelengva, kadangi mes turime pakankamai daug darbo tvarkės punktų, kuriuos turime aptarti, mūsų svečiai yra atvykę ir laukia. Todėl iš tikrųjų gal nereikėtų kurti papildomų, papildomų sunkumų, tuo labiau, kad koordinatorių posėdės vyks po pietų. Tiesiog aš samprotauju garsiai, nekreipkite dėmesį. Dėsdėmė yra žinoma, jūs turite e, teisę prašyti to, ko jūs prašote, tai yra, kad pirmiausia pasakytų komisija. Galbūt pirmiausia suteiksime žodį kolegoms. Iš tikrųjų neturime laiko ilgai teisiniai analizai, tačiau trumpai, trumpai norėčiau paaiškinti, kaip komisija vertina situaciją. EU lyza reglamento devintajame straipsnėje yra numatyta EU lyzai įgyvendinti bandomuosius projektus Tačiau finansavimo reglamento 54 straipsnio antroje dalyje taip pat yra nuoroda, kurioje yra sakoma, kad tai darytina tuo atveju, kai nėra kito teisinio pagrindo. Ir tik tai tuo atveju, jeigu tas pilotinis projektas yra skirtas parengti naują teisės aktą. Taigi mes su savo komisijos teisės tarnybomis, taip pat E, biudžeto direktore klausėme, ar mes galime pasinaudoti devintuoju straipsniu ir atsakymas buvo neigiamas, kadangi ISEF sienų valdymo reglamente yra numatytas teisinis pagrindas, o be to šiuo bandomuoju projektu nebus rengiamas naujas teisės aktas, tiesiog bus e, vykdomas jo įgyvendinimo bandymas. Taigi čia yra bandomasis projektas ir ne teisės akto papildymas, taigi mes e, testuojame tik tai prototipus. Mes tiesiog su komisija tarėmės E, su komisija, ką mes norime patikrinti. O tai yra iš esmės techniniai sprendimai, kurie bus reikalingi valstybių narių lygmenių tam tikrose situacijose. Taigi mes būtent tai darome pastaruoju metu, o ne įgyvendiname kokiu nors bandomai projektą pagal EU lysa įgaliojimus. Ir todėl teisinio pagrindo mums pakankam. Iš tikrųjų galime tęsti šią diskusiją, tačiau manyčiau, kad turėtume staptelėti. Norėčiau išsakyti tik tai dvi trumpas pastabas. Po diskusijų vakar mes sutarėme kreiptis į teisės skyrių ir paprašyti jo rekomendacijos. Tiesiog atmetu priekaištus, kad šitos procedūros esančios neteisėtos. Dėkoju kolegai Visart už jo informaciją apie vykdomą agentūrose veiklą. Dėkoju Jums už tai, kad atvykote ir pasidalinote mintimis su mumis. Dėkoju. Dėkoju kolegos, kad Jūs kantriai laukite kito darbo tvarkės klausimo, tai yra Europos narkotikų ir priklausomybės nuo narkotikų stebėsinos centro klausimo aptarimo. Mes turėtume išklausyti šio centro direktoriaus programos pristatymo. Kai direktorius pasirodys salėje, mes suteiksime jam žodį. So, Lord, hello. Good to see you. Nice to see you. Sorry to keep you waiting. Apologies to colleagues who are waiting for this item and uh, obviously to, to Wolfgang and uh, his colleagues. Taigi, pasveikinsime poną Volgongą ir jo kolegas, kurie turėtų toj užimti savo vietas. Volgangos yra e, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro direktorius. Volgangai žodis jums, kai tik esate, būsite pasiruošę. Dėkoju. Kolegos, prašom. E, Lybė komiteto nariai, man labai džiugu, šiandieną pristatyti Jums e, mūsų 2015 metų darbo programos pagrindinius akcentus. E, gruodžio mėnesį praeisiais metais buvo patvirtinta mūsų valdyboje ši programa. 2015 metais mes e, užbaigsime 2013-2015 planavimo ciklą ir kadangi ir taip pat ši programa turi būti kaip ir tiltas susijęs mūsų 2013-2015 strategiją ir e, strateginius prioritetus numatytus 2016-2018 metų laikotarpiui. 2015 metais mes numatę labai sudėtingą tikslą pasiekti, o būtent, kad turime užtikrinti, kad svarbiausiai įsipareigojimai būtų įgyvendinami įgyvendinti. Atsižvel... Ir taip pat e, mūsų, dar, mūsų agentūra dirba labai e, sunkiomis e, sąlygomis. Mūsų finansavimas buvo sumažintas 5 procentais ir lybė, komitetas bei visas parlamentas išreiškė nuomonę dėl to klausimo, taigi 2015 situacija liks taip pat sudėtinga. E, o tuo tarpu agentūros darbo e, apkrovos auga. Mm, mums reikia vertinti naujas psichoktyves medžiagas ir jų tretijų rizikos vertinimo profilius. 2014 metais atlikome dvigubai daugiau rizikos vertinimų nei per visą ketverių metų laikotarpį nuo 2010 iki 2013 metų. Tačiau nepaisant to, Mūsų agentūra labiau nei bet kada yra pasiruošusi prisidėti prie ES piliečių saugumo ir sveikatos e, gerinimo. Prisiminsite, kad praėjusiu metu rugsėjo mėnesį aš jums pristačiau e, mūsų pirmuosius pamastymus apie e, mūsų agentūros 2016-2018 metų strategiją. Ir tada jums sakiau, kad mes remsime savo viziją, o būtent e, saugesnės ir sveikesnės Europos viziją. Mūsų įgaliojimai, mūsų patirtis, žinios ir strateginės partnerystės e, sukurtos per 20 metų e, mus pastato į privilegijuotą poziciją siekiant šio tikslo. Pakalbėkime, ką gali mūsų agentūra padaryti, prisidėdama prie saugumo. Saugumas bus užtikrintas tik jeigu bus priimti tinkami politiniai sprendimai, o mūsų vaidmuo, jūs ir kitus e, politikos kuriejus tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu informuoti taip, kad jūs priimtumėte tinkamus sprendimus. Todėl 2015 metais kartu su Europolu mes e, pateiksime, pateiksime e, Europos Sąjungos e, narkotikų rinkos pranešimą. Prieš du metus pirmasis paskelbtas toks pranešimas tapo labai svarbus. Pavyzdžiui, juo rėmėsi tarybos išvados, kuriuose buvo kalbama apie narkotikų tiekimą Europos Sąjungoje. Taip pat buvo įtrauktas šis pranešimas į operatyvinius veiklos e, planus, kovojant su kokaino, heroino ir kitų e, psichotropinių medžiagų tiekimu. Dar vienas dalykas, kuriuo jau susidomėjo svarbiausi suinteresuoti asmenys, yra tai, kad reikia uh, užpildyti žinių spragas tiek dėl rinkos dydžio, tiek dėl to, kaip plaunami pinigai Europos Sąjungoje, kokiu mastu. Uh, šį pranešimą rengiant uh, reikės labai plačiai padirbėti ir mes planuojame šią veiklą pradėti laiku kad e, kai 2016 vyks jungtinių tautų sesija dėl narkotikų, galima būtų jau jį pristatyti. Be to, mūsų agentūra ir toliau tęs savo veiklą patikėtą 2013-2017 metų plane e, pagal kozi politinį ciklą ir turės atlikti Europolo surinktos informacijos apie sintetinius narkotikus analizę, taip pat e, kokaino produkcijos mastą, masto analizę. Kalbant apie ES saugumą, e, yra dar viena akivaizdi sąsaja su tarptautiniu bendradarbiavimu. Ir čia mūsų agentūra turi daug patirties ir ilgas tradicijas. Ji padeda komisijai e, rengiant techninės pagalbos projektus prioritetinėse trečiosiose šalise, šalise kandidatėse ir kaiminystės politikos šalise, o taip pat ir kitose šalise. Šios veiklos kartu su duomenimis, kurios, kuriuos surenka tarptautiniai partneriai, padeda pagerinti globalę perspektyvą, kalbant apie narkotikų reiškinį ir padeda sukurti konkretesnę perspektyvą ES suinteresuotoms šalims kovojant ir net iš anksto numatant išorės pavojus. Be to, mūsų agentūra rūpinasi ne tik ES piliečių saugumu, mūsų tikslas yra taip pat ir prisidėti prie jų sveikatos. Iš tikrųjų, dabar mūsų agentūra yra kaip ir kryškelė tarp saugumo ir sveikatos ir gali žiūrėti pro abi prizmes. Ir Todėl mes esame gana unikalūs Europos kontekste. Kartais šios dvi svarbios sritis persidengia ir todėl 2015 metais mes ir toliau tobulinsime e, savo iš ankstinio perspėjimo ir e, grėsmių vertinimo gebėjimus. Taip pat e, Čia reikėtų paminėti ir iš ankstinio perspėjimo apie naujus narkotikus e, sistemos tobulinimą. Tai mūsų agentūra yra viena svarbiausių, vienas svarbiausių prioritetų. Jam skiriama daug išteklių. Taip pat turime užtikrinti, kad ši sistema padės identifikuoti ir stebėti visas naujas e, atsirandančias psichoaktyvesias medžiagas 2014 buvo 101 tokia medžiaga aptikta. Ir dėl to labai svarbu, kad ES duomenų bazė, naujų narkotikų duomenų bazė būtų e, pilnai veiksminga. 2014 metais buvo investuota į šią sistemą investicijos tęsis ir 2015 metais. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad šiam darbui užbaigti išteklių dar trūksta. Taip pat reikės dėti labai daug pastangų, kad iš anksnio perspėjimo sistema būtų priderinta prie naujosios e, teisinės bazės. Apie tai kalbėsite po pietų. Dar vienas svarbus mūsų darbo komponentas yra susijęs su kylančiomis grėsmėmis. Mūsų agentūros tikslas yra visada būti priekyje, e, perspėjant apie kylančias grėsmės ir jas numatant iš anksto. 2015 metais mes e, pagerinsime savo mm, metodologiją, taip pat pradėsime tyrinėti situaciją internete ir kitose narkotikų rinkose, kurios e, juda labai greitai. Dar svarbi užduotis mums 2015 metais yra komisijai paprašus prisidėti prie pirmo dvimečio pažangos vertinimo 2013-2016 metų laikotarpyje. Čia mūsų agentūra suvaidins svarbu vaidmenį, tiek įgyvendindama šį veiksmų planą, tiek e, pra, atsiskaitant dėl jo įgyvendinimo. Be to, mes ir toliau e, teiksime savo pa, žinias ir metodologinę paramą valstybėms narėms, vertinant jų nacionalinės strategijas ir veiksmų planus taip pat e, vertinant jų išlaidas šioje srityje ir teisinius pokyčius. Ir mūsų agentūra taip pat e, peržiūrės dabartinius su kanapėmis susijusius teisės aktus Europoje. Ir be to, prisidedant prie ES piliečių sveikatos 2015 metais, mes ir toliau tęsime sėkmingą bendradarbiavimą su savo partneriais Pasaulio sveikatos organizacija, komisija, e, užkardant e, infekcinės lygas tarp intraveninių narkomanų, ypač kalbant apie živ ir tuberkuliozę, ir hepatitą C, atsiprašau. E, Hepatitas C yra viena, viena iš rimčiausių su narkotikai susijusių grėsmių ir dabar atsirado nauji vaistai, medikamentai rinkoje, bet jie yra labai brangus Dar vienas strateginis strateginės, strateginė informacija, kurią paskelbsime, bus susijusi su psichiatrinėmis lygomis kylančiomis iš narkotikų naudojimo. Taip pat mes pateiksime, pavyzdžiui, naujus gydimo būdus Europoje. Ir Žinoma, mes negalėsime viso to pasiekti neužtikrinę, kad mūsų stebėsino sistema išliktų e, adekvati ir kad mūsų procesai būtų kontroliuojami kokybiškai ir veiksmingi. Taip pat sieksime investuoti e, gerinant svarbiausius epidemiologinius rodiklius ir taip pat ketiname pasiekti pažangos E, kurdami e, narkotikų rinkų ir nusikalstamumo rodiklius. Taip pat mes siekiame sukurti naujoviškus e, stebėsenos būdus ir kitai, šiais metais mes pateiksime techninį pasiūlymą dėl nuotekų vandens stebėjimo, stebėsenos. 2015 metų e, metinis ES narkotikų pranešimas ir ataskaita bus pasirodė šių metų birželio mėnesį ir aš žiaugsiuosi galėdamas pristatyti jums šios ataskaitos pagrindinius punktus. Narko... Dabartinė narkotikų situacija pateikiama mūsų tinklalapyje. Ir 2015 metais mūsų tinklalapyje bus dar daugiau sąsajų ir nuorodų. Aš raginu Jūs apsilankyti šiame tinklalapyje ir dėkoju Jums uždėmesi, o dabar laukiu Jūsų klausimų. Dėkoju. Ačiū, mes iš karto gal pereisime prie pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų, kurių yra du, ir suteiksime žodį jiems, kad jie pasisakytų. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paklausti pono Gacis. Ir tai labai konkretus klausimas dėl uh, sekadelako medžiagų, kai kurios yra teisėtos medžiagos, kita vertus labai greitai galima a, iš tų medžiagų padaryti pavojingas medžiagas, kurios a, turi lygiai tokį patį žalingą poveikį kaip kokainas. Labai sunku yra <clears throat> sukontroliuoti šitas medžiagas, kurios dideliais kiekiais gabenama, gabenamos iš Indijos ir Kinijos, jo labiau, kad su jomis yra prekiaujama internetu. Jau registruojamos jaunų žmonių mirtis dėl a, tokių narkotikų vartojimo. Ką jūs planuojate daryti? Ką ketina daryti Europos Sąjunga? tam, kad būtų sustabdyta šių medžiagų apyvarta. Ar yra patikimos mokslinės informacijos? Ar atlikti tyrimai, kurie nurodo, kiek pavojinga ta medžiaga yra? Mikeliai, toliau žodis jums. Neskubėkite, tiesiog ramiai pereikite prie kito mikrofono, negi visi nedirba, sako pirmininkas. Kaip keista. Neskubėkit, neskubėkit, kolega. Na kągi, visi mes esam technikos įkaitai. Labai ačiū. Aš perėsiu dabar į lenkų kalbą. Labai ačiū už pateiktą informaciją, už ataskaitą ir taip pat, kad informavote mus apie 15 metų darbo planus. Man atrodo, jūs teisingus prioritetus pasirinkote, tai yra tendencijų stebėsina ir padėtis narkotikų rinkoje ir atitinkamai aišku sprendimai bus priimti. bei priemonės pasirinktos, kurios leis valstybėms narėms stebėti riziką susijusią su narkotinėmis medžiagomis, kai joms tai reikalinga. Atsirado nauja psichika veikianti medžiaga ir ne viena, ir ar taip pat bus jos stebimos. Aišku, gerai, kad egzistuoja ankstyvo įspėjimo sistema įveikia daugelį valstybių narių ir tai absoliučiai būtina. Labai svarbu darbą agentūra atlieka bendradarbiaudama su Europolu. Jūsų agentūra atsakinga ne tik tai už medicinius klausimus, bet taip pat ir privalo veikti holistiškai, tai yra dirbti kartu su kitais, šiuo atveju su Europolu, kad būtų galima sukontroliuoti neteisėtų narkotinių medžiagų apyvartą ir įvežimą į Europos Sąjungą. Aišku, jūsų analizė apie medžiagų paplitimą yra labai svarbi bet egzistuoja internetas ir tokiu būdu dauguma kliučių, kurias numato narkotikų kelyje nacionalinės teisės aktai, tiesiog pašalinamos. Jūs minėjote naujas psichoaktyvesias medžiagas, mes vėliau prie, apie jas kalbėsime savo posėdėje, bet mane visgi neramina tai. kad direktoriaus pristatytoje ataskaitoje sakoma, kad finansavimas yra nepakankamas. Ir rizikos vertinimo apribojimas yra tiesioginė nepakankamo finansavimo pasiekmė. Ar Jūs manote, kad 15 metais finansavimas padėtis gali pagerėti? Ačiū. Ika, tikrai Jūs visada labai įdomių klausimų pažiūrėta. Taigi, ačiū. Ana toliau, Ana Het. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju už tą svarbų darbą, kurį jūs dirbate savo agentūroje. Norėčiau paklausti poros dalykų. Svarbiausia man kaip jūsų darbą vertina piliečiai. Ar jūs manote, kad valstybės narės gali pasinaudoti jūsų sukauptais gebėjimais informaciją? Ir taip pat norėčiau pasirauti apie statistinius duomenis, kuriuos jūs esate sukaupę. Ar jūs turite jų pakankamai? Pavyzdžiui, apie narkotinių medžiagų konfiskavimą valstybėse narėse ar turite informacijos apie konkrečias apimtis. Taip pat norėčiau tik tai su apgailestavimu konstatuoti, kad finansavimas jūsų agentūrai yra mažinamas, tačiau vis dėlto manau, kad jūs tęsite sėkmingai savo darbą, kuris mums, mūsų komiteto, labai svarbus. Much, Anna. Uh, labai ačiū net. Toliau Martina. Ačiū. Ir noriu padėkoti Jums už uh, informaciją. Nuo 13 metų vyksta taryboje diskusija apie naujų psichoktyvių medžiagų apribojimus ir buvo tikimasi, kad taryba savo poziciją pateiks pirmininkaujant Italijai. Taip nenutiko. Aš klausiausi Latvijos darbo prioritetų, bet ir ten nieko nebuvo kalbama apie naujasias psichoktyvesias medžiagas. Jūs sakėte, kad 14 metais atsirado naujos psichoktyvisios medžiagos ir kad dėja jūsų galimybės jas stebėti, kontroliuoti yra ribotos dėl lėšų stokos. Mums nerima kelia visą tai. Tuo labiau, kad pavyzdžiui, Jungtinė karalystė neketina prisijungti prie naujosios direktyvos, tai yra direktyva dėl naujųjų psichoktyviųjų medžiagų. Taigi, ar jūs bendraujate su Junktinė karalystė, nes ji turi sukaupusi labai naudingos tyrimo informacijos. Taigi ar bendraujate su Junktinė karalystė dėl tos informacijos panaudojimo taip pat, kiek jūs plačiai šiuo atveju bendradarbiaujate su valstybėmis narėmis, o psichoktyvesias medžiagas mes varsysime šiandieną po pietų. Ačiū toliau, San Karlo. Ačiū, pana pirmininkė. pritariu kolegoms, kurie sakė, kad agentūra dirba ir mes tikrai labai rimtai vertiname agentūros darbą. Savo pasisakymo metu jūs minėjote lėš, sumažintą lėšų klausimą, kolegos irgi apie tai jau pasisakė, bet mano klausimas labai konkretus. Aišku, jeigu galite, pateikite mums vieną ar du pavyzdžius Paminėkite vieną ar du projektus, stambius projektus, kuriuos norėtumėte įgyvendinti, bet negalite to padaryti, nes nepakanka biudžete, jūsų biudžete lėšų. Mes tiesiog norėtume žinoti, kokį poveikį biudžet lėšų e, finansavimo suvaržymas daro agentūrų darbui. Ačiū toliau, ponas Kora. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pažymėti, kad e, labai svarbu vykdyti stebėsenos darbą ir jūsų centras čia tikrai atlieka daug, bet skirtingai nuo kitų kolegų, man įdomu sužinoti apie tyrimus, kaip e, narkotikai siejasi su nusikalstama veika kiek organizuotas nusikalstamos grupuotės įveža narkotikų. Galbūt jūs galite kažkokius tai palyginimų pateikti su kitomis pasaulio šalimis. Kitas dalykas yra teisėtos svaigiusios medžiagos ir e, kaip galima būtų sumažinti organizuoto nusikalstamumo veiklą šioje srityje, nes aš manau, ta tema reikalauja netidėliotino svarstymo. Ačiū. Volgangai, dabar gal suteiksim jums žodį. Aišku, aš iš karto atsiprašau, nes pakartosiu tai, ką sakė mūsų patyrę kolegos. Jūs tikrai anksčiau atlikote labai gerą ir naudingą darbą. Ir šiandien, pavyzdžiui, dalyvauja Kipro atstovai kurie, kurių klausimą mes dar svarstysime. Taigi jūs suprantate, kad mes neturime daug laiko ir todėl prašau atsakinti trumpai, bet iš karto atsiprašau dėl tokio savo prašymo. Aš tikrai atsakysiu labai trumpai į klausimus, nors galėčiau kalbėti ištisas valandas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už jūsų uh, palankų mūsų agentūros darbo įvertinimą. Agentūroje dirba 101 e, asmuo Lisabonoje, taigi padėkos žodžiai yra skirti jiems. Aš žinau, kad e, parlamentas visuomet e, rėmė mus sprendžiant finansavimo klausimus. Nuo 2010 metų mūsų biudžeto suma nes nepasikeičia. Žinoma, mes susidarime ir su susidurime su infliacija, tačiau 14-15 metais komisija siūlė sumažinti mūsų biudžetą, tačiau parlamentas padėjo mums ir leido išsaugoti tas lėšas, kurios buvo skirtos iki tol. Diskusijose su komisija aš supratau, kad komisija palaik, palaipsniui keičia savo nuomonę ir galbūt sulauksime ir komisijos paramos e, didinant mūsų agentūros biudžetą. Taigi klimatas ir šioje srityje keičiasi. O dabar norėčiau labai trumpai atsakyti į klausimus. Dėl teisėtai naudojamųjų medžiagų yra pakankamai e, daug medžiagų, kurios yra rinkoje ir jos vienos yra e, leidžiamos rinkoje, o kai kurios ne. Tačiau tos legalios medžiagos, jos yra teisėtai pardavinėjimos ir jos gali būti įsigijamos įvairiais keliais ir be kitako internetu. Valstybės narės ir Europolo tinklai informuoja mus, kad nekyla kokios nors sistemos dėl e, legaliai naudojamų narkotinių medžiagų. Ir todėl, kai kalbama apie rizikos įvertinimą, tai imamasi konkrečių priemonių pagal ankstyvojo perspėjimo sistemą. Ir trumpai pasakysiu taipogi apie e, tai, kad turime duomenys dėl uh, iš, iš įvairiausių partnerių gavę juos, tarptautinių partnerių dėl uh, nelegalios uh, prekybos, taip pat turime informacijos apie konfiskuojamas medžiagas, mes galėtume pateikti tą konkrečią informaciją, jeigu pagėdausite, dėl tarybos. Iš tikrųjų, Italija pirmininkaudama E, siekė susitarimo taryboje, tačiau jai nepavyko. Šiandien po pietų, ko gero, dar kartą išklausysime Latvijos, kuri taip pat yra įsipareigojusi užbaigti savo pirmininkavimo metu šiuos pradėtus procesus. Dėl biudžeto, ko mes negalėjome nuveikti. Pavyzdžiui, mes kūrėme psichotropinių medžiagų duomenų bazę ir mes negalime jos atnaujinti, pakelti į tą e, technologinį lygmenį, kuris yra priimtinas, kadangi nepakanka nei žmogiškųjų, nei finansinių išteklių. Pavyzdžiui, e, pavyzdžių galėčiau pateikti ir daugiau, tačiau mes norėtume sukurti šitą duomenų bazę, turėtume Nu, tiesiog sumažinti lėšas kitoms sritims, pavyzdžiui, e, toksikologinio nes, e, nes studijos tyrimai kai kurių medžiagų taip pat turi būti tęsiami. Mes visada turime organizuoti toksikologinių medžiagų poveikio įvertinimo e, posėdžius ir Žinoma, tokie susitikimai, tokie posėdžiai kainuoja pakankamai daug lėšų. Mums reikia lėšų taip pat užpildyti tas spragas, kurios atsirado dėl to, kad atsirado naujos e, psichotropinės medžiagos dėl sąsajų su organizuotu nusikalstamumu. Turėčiau pasakyti, kad nus organizuotas nusikalstamumas visada yra siejamas su tradicinėmis narkotinėmis medžiagomis, o dabar organizuotas nusikalstamumas taip pat yra siejamas vis labiau su naujomis rinkoje pasirodančiomis psichotropinėmis medžiagomis ir dėl tos priežasties mes bendradarbiaujame su vidaus ir teisingumo reikalų kontekste dirbančiomis agentūromis ir todėl rinkos stebėsena yra labai svarbus dalykas. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, priminti, kad ankstesnėse diskusijose buvo paminėto tie išpoliai e, e, Paryžiuje ir keletas iš įtariamųjų asmenų taip pat buvo siejami su narkotikų prekyba. Taip pat yra išsakyta nuomonė, kad šitie išpoliai yra vertinami bendrame ir taip pat e, narkotinių nusikalstamumo kontekste. Dėkojame agentūros direktoriui, labai atsiprašau, kad negalime pratesti pokalbio, kadangi yra atvykę kiti prelegentai, kuriuos taip pat turime išklausyti. Taigi dėkojame Jums už nuveiktą darbą ir linkime sėkmės ateityje. Dabar norėčiau pakviesti ponę Keivi Kučią atvykti į prezidiumą. Ko, ko, kolegos, kadangi iš tikrųjų laiko liko labai nedaug, aš pristatysiu jau kolegę ją einant į prezidiumą. Skevei Kukumas Kutros yra Kipro Respublikos atstovų rūmų pabėgėlių ir asmenų gyvenančių izoliuotose vietovėse mm, nuolatinio komiteto pirmininkė. Kolegos, 2012 m. gruodžio mėnesį Libė narių delegacija vadovaujama mano pirmtako Lopes Aguilar apsilankė Kiprė ir turėjo progos pasikeisti nuomonėmis su uh, E, dingusių bežinios asmenų komiteto nariais. Ir šio komiteto pirmininkė šiandieną atvyko pas mus. Ir Libė nusprendė pakviesti ją ir pakalbėti apie šį humanitarinį klausimą. Daugeliu iš jūsų jis turbūt jau yra pažįstamas. Ir ją atlydėjo šio komiteto delegacija. Sveikinu Jūs visus. Atsiprašau, kad reikėjo taip ilgai laukti, bet kaip suprantate, mūsų komitetas dabar turi svarstyti labai skubius klausimus. Taigi dėkoju už tai, kad atvykote. Šio komiteto, užsienio reikalų komiteto nariai taip pat e, išreiškė susidomėjimą šiuo klausimu, taigi jie buvo pakviesti čia dalyvauti. Taigi, ponia Kučia, jums žodis. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti už šią progą kalbėti šiandieną čia ir pristatyti dingusių bežinios žmonių Kiprė problemą. Daugelį dešimtmečių 2000 Jau daugelį dešimtmečių 2001 žmogus e, tingęs be žinios. E, tiek Kipro turkai, tiek Kipro graikai. Mes e, visiškai nežinome e, nei aplinkybių, kaip jie dingo, nerasta jokių jų liekanų, nei kapų, nei greučių ir neįmanoma net apraudoti ir gėdėtis tų, tų mirusių. Ir tai yra didžiulė tragedija Kipre. Turbūt suprasite, kad e, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, šis procentas atitinka 122 tūkstančius britų ar 20 tūkstančių čekų mm, dingusių be žinios po antrojo pasaulinio karo. Ši drama prasidėjo praėjusio amžiaus 70-ame dešimtmetyje įsiveržus Turkijos armijai, kai buvo visiškai sužlugdyta ši sala ir ji atsis, buvo net atskirtai dvi dalis. Abiejose salos pusėse tai yra humanitarinė problema ir ją spręsti reikia nesitiliojant. Taip pat reikia dėrėtis dėl sprendimo Kipro salai ir jos padalymui. Ir Kipro vyriausybė bendradarbiaudamas su jungtinėmis tautomis sukūrė specialų dingusių žmonių komitetą. 2005-aisiais buvo pradėta speciali programa remiantis tokių žmonių katalogų. Šis komitetas susideda iš vieno atstovo iš graikų, vienas iš turkų Kipro pusės, taip pat iš tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto atstovo ir Šiandieną su mumis yra ponas Nestoras Nestoras Gulden Lumerkočiuk iš Turkijos, Turkų, Kipro bendruomenės ir taip pat jungtinių tautų atsto, paskirtas atstovas. Taip pat veikia Kiprė antropologinė laboratorija, kuri per DNR um, kartu su Filadelfijos e, institucijų pagalba bandoma identifikuoti uh, E, tuos dingusius žmonės. 560 jų buvo identifikuota, 430 yra Kipro graikai, 134 Kipro turkai. Taip pat dirba septynios komandos okupuotoje teritorijoje ir viena komanda laisvoje zonoje. 2013-2014 metais e, buvo taip pat e, padidintas darbuotojų skaičius Dėje pastaruoju metu tų e, atkastų surastų e, žmonių greučių buvo atrasta daug mažiau ir tai sudaro tik 15 procentų dingusių asmenų. E, tie kapai yra 30 km nuo to taško, kur dingo tie žmonės. Ir kodėlgi tiek mažai dabar randama tų kapų? Pirma dėl to, kad Turkija nebendradarbiauja, neduoda e, kariuomenės archyvų informacijos ir neprileidžia mūsų prie sukarintų zonų. Mes galvojame, kad tos vietovės, kurios yra masinės kapavietės, buvo paskelbtos karinėmis zonomis, taigi žmonės ten negali nuvykti ir tyriamasis komitetas negali atkasti tų kapų be Turkijos kariuomenės leidimo. Mes 334 vietose atkasėme kapus. Dvidešimt keturi punktai yra e, laikomi sukarintomis zonomis, čia mums reikia kariuomenės leidimo. Mes laikome, kad, skaitome, kad uh, Turkijos kariuomenė turi svarbios informacijos ir jeigu jie mums suteiktų, tuomet darbas vyktų labai greitai ir nebūtų papildomų išlaidų, nes mes prašome informacijos iš Turkijos apie tas vietovės, kur buvo palaidoti dingę žmonės, taip pat informacijos apie tai, kur jie buvo perlaidoti. Kartais tie žmonių palaikai buvo perkeliami ir perlaidojami kitur Kartais e, greučiai taip pat būdavo perkeliami, o tai įrodo, kad Turkijos kariuomenė turi tą informaciją, kuri būtina mūsų komitetui. Ir čia mums reikia daryti Turkijai diplomatinį spaudimą. Visą tai labai aiškiai atspindi, ką daro okupantai. Pavyzdžiui, e, iš Asijos kaimelio dingusių žmonių palaikai buvo perlaidoti ir uh, jų giminaičiai turi susitaikyti ir pripažinti savo artimųjų mirtį vien tik tai remdamiesi kokiu nors mažyčiu kauleliu iš viso skeleto. Taigi tai yra dvigubas nusikaltimas, kurį daro Turkijos okupacinės pajėgos. Ir todėl mūsų tyrimų komitetas ir ponas Ranė iš jungtinių tautų pasakė, kad pirmasis nusikaltimas yra tas, kad jie nušovė iš nugaros žmonės, o paskui, kad perlaido jų palaikus. Visi turime pripažinti, kad visa tai buvo iš anksto suplanuoti nusikaltimai. Ir siekiant nuslėpti pirmąjį nusikaltimą, nužudimą, paprastų civilių gyventojų nužudimą kad būtų nuslėpti Turkijos kariuomenės įvykdyti nusikaltimai. Dausta. Iš, 130, iš 430 atpažintų graikų, Kipro graikų, 118 18 skeletams trunko kaulų. Mes taip pat nustatėme 132 dingusius asmenys, bet jų atveju trūko 25-75 procentų skeleto. Taigi, ponos ir ponai, Kipras dar kartą kreipėsi į Turkiją, į žmogaus teisų teismą šiuo klausimu. Ir Turkija turi padėti mums nustatyti uh, dingusių bežinios Kipro graikų likimą. Nusikalteliai turi būti baudžiami teisme, <clears throat> turi būti nustatytas teisingumas ir žmogaus teisų gynimo nacionalinės institucijos taip pat turėtų padėti mums. Kita vertus, Turkija pasinaudodama įvairiai, įvairiais teisiniais triukais manipuliuoja informaciją ir išvengia atsakomybės, nes 2014 metais jis teigia, kad sumokės kompensacija per tris, šių, per tris mėnesius, tai yra 30 milijonų eurų už artimųjų, dingusių bežinios artimųjų patirtą psichologinę, psichologinį spaudimą. Bet e, trijų mėnesių laikotarpis praėjo ir niekas nieko nesumokėjo. Okupacinės pajėgos turėtų veikti kitaip negu dabar, nes dabar jie e, susisiekia su artimaisiais dingusių asmenų, bandydami įsiaiškinti ar buvo atpažinti palaikai, bet e, giminėms tai labai, artimiesiams tai labai sudėtinga ir skaudi patirtis. Ir a, e, tokia okupacinės valdžios praktiką reikia sustabdyti, kadangi mes atvykome čia, norime panaudoti už ekonominę ir finansinę ES pagalbą, nes būtent ES yra pagrindinis mūsų donoras ir mums pavyko sėkmingai e, pasiekti 65 procentų finansavimo. Finansavimas padidintas ir šiems metams. Taigi dėkojame ir parlamentui, kad pritarė tokiam lėšų padidinimui. Taigi kiekvienas sumoka tūkstantį dolerių prieš žmogaus teisų posėdį vien tik propagandiniais tikslais. Ir Kipro indėlis yra 13 procentų, o okupo, okupacinės valdžios tik 3 procentai. Bet kuriuo atveju mums pagalba labai reikalinga ir mes kreipiamės tos pagalbos į jūs, kad prisidėtumėte prie dingusių be žinios aukų suradimo, jų tapatybės nustatymo. Aš suprantu, kad e, anos kadencijos metu buvo paraštas pranešimas šią temą, e, šią naują parlamento kadenciją jūs taip pat numatėte renkti tokį pranešimą. Negalima nutilti, nes tik tokiu būdu mūsų prevenciniai veiksmai bus sėkmingi. Ir be to dar komisijos pažangos ataskaitoje, pažangos apie Turkiją ataskaitoje 14 metų yra minėta parlamento rezoliucija. Tačiau, ponios ir ponai, sunku įsivaizduoti, kad mes visi galime gerai suprasti, kokį skausmą išgyvena dingusių bežinių artimieji, kai gauna palaikus mažoje dėžutėje, o ne karsta. Galiausiai jie gali palaidoti tik tai kaulelio dalį. Tėvai, partneriai, vyrai, broliai miršta, o jų artimiai nežino, kas su jais nutiko. Jiems tai labai skaudu. Todėl noriu jūsų paprašyti. Atvykite nors į vienas laidotuvės. Mes visada juose dalyvaujame ir pažadame ir žadame artimiesiams, kad dingusių bežinios paieškos nebus nutrauktos. Ir jei pamatysite laidotuvių vaizdų savo akimis, tai jūs suprasite, kodėl mes nuolatos jūs trukdoma ir jūs kreipiamės. Aš tikiu, kad jūs suprantate, ką aš jums sakau suprantate, ko mums reikia, suprantate, kad mums reikia ryštingų veiksmų tam, kad galėtume užversti šį savo istorijos knygos puslapį. Dabargi egzistuoja dvi Kipro dalis - turkiškoji ir graikiškoji, bet mes turime susitaikyti pirmiausia žengdami žingsnį link dingusių žmonių atradimo. Tik tada mes galėsime suvienyti savo teritoriją ir ta teritorija, toje teritorijoje nebus kariuomenės. Ačiū. Ačiū jūsų pasistatymą. Aš tikrai išgirdau jūsų prašymą atvykti į e, laidotuvės ir galbūt tuo raginimu pasinaudos mūsų e, komiteto nariai. Iš tikrųjų labai jaudinanti informacija, kurią jūs pristatėte, tačiau mes turime labai nedaug laiko, o trys kolegos yra dar numatę pasisakyti. Mes negalime suteikti daugiau laiko, kadangi vertėjai ilgiau nedirbs. Ir pirmiausia suteiksiu žodį kolegai Kirkos. Thank you. Ačiū pirmininkė. Tikrai kolegė pristatė labai jaudinančią informaciją ir komiteto vardu turėčiau pasakyti, kad mes puikiai suprantame, kokį skausmą jūs patirėte netekę savo artimųjų žmonių Iš tikrųjų reikia konstatuoti faktą, kad liūdytojai išeina iš šio pasaulio ir informacijos tenka, ko, atrand, lieka kuo mažiau ir todėl lygio komitetas turi padėti. Reikalinga paskirti nuolatinį pranešėją ir galbūt dažni pranešimai galės padėti jums išspręsti šios klausimus. Dėkoju, ačiū, kad kalbėjote trumpai. Navrydis. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Kukumą iš, atvykusią iš Kipro parlamento. Aš norėčiau pasakyti, kad aš taip pat dalyvau tose ceremonijose ir buvau labai sujaudintas dar kartą matydamas šitas nuotraukas. Norėčiau paklausti trumpai Tai yra nusikaltimas prieš žmoniškumą. Ir tai neturi nieko bendro su graikiškaja ar turkiškaja Kipro dalimi. Tiesiog norėčiau paklausti, kodėl jūs manote, kad Turkijos karinės pajėgos ir Turkija nenori bendradarbiauti jūsų minėtose srityse ir kaip mes galėtume padėti jums pasiekti jūsų tikslų, išskyrus teikti finansavimą ir teikti nuolatinės ataskaitas, kaip siūlė kolega. Uh, okay, thank you very much. Tai kapras, ačiū pirmininkė. Aš uh, tiesiog pasipiktinęs tuo, ką išgirdau ir mes kalbame apie valstybę, kuri, kuri siekia, e, e, kuri yra ES narė. E, Iš tikrųjų, Turkija e, siūlo finansavimą, tačiau finansavimas nepadeda išspręsti šios problemos. Ar jūs nemanote, kad nusikalstamos grupuotės čia yra pridėjusios savo pirštus šalia tų visų politinių aspektų? Aš žinoma pritariu, kad būtų daugiau dėmesio skirta iš mūsų parlamento pusės pasiūlant konkrečias pagalbos priemonės, o ne tik tai pasikeitimą nuomonėmis ar e, finansinę paramą. Iš tikrųjų labai svarbu pasiekti to tikslo. Žinoma, neturėtume žvelgti į tą siaubingą praeitį, tačiau turėtume turėti omenyje ir tą labai sudėtingą dabartį. Ar jūs galėtumėte atsakyti į klausimus ir išsakyti baigiamasias apibendrinančias pastabas, kadangi vertėjai taip pat išeis? Aš kalbėsiu labai trumpai dėl jūsų komiteto vaidmens ir galimos pagalbos. Tiesiog labai svarbu paraginti Turkiją, paspausti ją, kad jinai nevilkintų šitų procesų. Turkija turėtų sudaryti galimybės susipažinti su archyvose saugoma medžiaga, kad būtų galima išsiaiškinti tas kapavietės, kuriuose yra mūsų piliečių palaikai. Žinoma, reikalingas finansavimas ekshumavimui, e, palaikų iškasimui ir, žinoma, jūsų vaidmuo yra visiškai aiškus ir paprastas. Tačiau aš norėčiau išreikšti apgailestavimą dėl rezoliucijos, kurioje yra vertinama Turkijos pažanga. Toje rezoliucijoje nebuvo niekai paminėta šita problema. Ir ES narystės siekianti valstybė, narė kandidatė savo pažangos ataskaitoje apskritai negauna įvertinimo, mm, šios problemos įvertinimo. Taigi ne tik tai mm, Kipras turėtų dėti pastangas, bet ir komitetas taip pat turėtų padėti mums gauti šią informaciją, darydamas spaudimą Turkijai, kad jinai pateiktų informaciją. Mes turime gauti leidimą vykti į karinės teritorijas. Tas teritorijose, kuriuose dažniausiai yra la, palaidoti tie mm, dingia asmenys. Ir būtent tos karinės zonos, karinės teritorijos yra problema, kadangi mes negalime į jas patekti, negauname leidimo. Vienas leidimas yra reikalingas patekti į šią teritoriją, tačiau patekus į jos gilumą ir uh, daryti e, kasinėjimus reikalingas kitas leidimas. Ir mes iš tikrųjų susidurime su tuo faktu, kad liudytojai galintys pateikti informaciją apie dingusių asmenų e, mirimo žuvimo aplinkybės taip pat išeina iš šio pasaulio. Taigi labai svarbu turėti omenyje, kad šita problema yra svarbi ir Turkijos, ir graikiškiesiems e, kipriečiams. Prieš 40 metų įvykdytai kariniai Turkijos invazijai nebuvo nusikalstamų grupuočių, tiesiog buvo duotas įsakymas karinėms pajėgoms tiesiog šaudyti į žmonės į, iš nugaros. Ir dėl tos priežasties buvo sušaudyti ir vaikai, ir ištisos šeimos išnaikintos. Ir jeigu buvo, žinoma, kokiu nors nusikalstamų grupuočių, tai, žinoma, jos pasinaudojo tomis palankomis sąlygomis kitais tikslais. Baigdama norėčiau dar kartą pasakyti, kad ES institucijos, ES parlamentas turėtų būti mūsų piliečių pusėje, padėti jiems įveikti šitą didžiulę tragediją, kad apskritai būtų galima išsiaiškinti tą pirminį nusikaltimą. Dėkuoju dar kartą. Mes esame pasiruošę pateikti jums bet kokią papildomą informaciją, jeigu jūs pageidausite ir jeigu jūs norėtumėte savo akimis pamatyti kokią situaciją, tai atvykite į Kiprą. Aš taip pat norėčiau rekomenduoti kolegams nuvykti į Kiprą ir patiems įsitikinti, kokia yra situacija vietoje. Žinoma, tai yra ilga ir kartu politinė diskusija, kurią galime tęsti ir tęsti, tačiau dabar turiu tiesiog padėkoti Jums už suteiktą informaciją, atsiprašau tų, kuriems nesuteikiau žodį, dėkoju už tai, kad Jūs atvykote į šį posėdį, bet mes puikiai suprantame, kad mes politikai visuomet esame labai užimti, mūsų laukia dar įvairiausių susitikimų. Šią, šiandien dėkoju kolegiam, kolegiai už tai, kad jūs atvykote ir pristatėte šitą labai uh, įdomią, svarbią informaciją. And we begin again at 2 o'clock. Thank you.